Taigi mes kalbėsime apie vizų paketą, kadangi mes pirmą kartą susitinkame po rinkimų e, šiuo klausimu, todėl yra pirmiausia pateikti dokumentai, tikiuosi su jais susipažinote ir norėčiau iš karto suteikti žodį e, kolegoms, kurie yra pasirengę kalbėti ir taip pat po to suteiksiu žodį dalyvauti diskusijoje, yra atvykę ir kolegų iš komisijos, taigi kadangi mes turime nedaug laiko, iš karto turėsime išklausyti pranešėjų ir prašau pirmąją kalbėtoją apie pirmą straipsnį pakalbėti. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, tai norėčiau paminėti tą puikų bendradarbiavimą rengiant E, šį pristatymą, šią, šią nuomonę su komisija ir bendra pranešėjais, kaip matėte darbo dokumente, kurį gavote. Aš pirmiausia norėjau patikslinti, koks yra komisijos pasiūlymas. Tai yra su, pirmiausia, tai sukurti naujo tipo vizą, kelionių vizą. Ir tai yra susiję su mm, Šengeno ekonominės erdvės e, plėtra, augimu ir taip pat su turizmo srautų didėjimu. Ir aš norėjau iš komisijos gauti tikslių atsakymų tam tikrais aspektais, nes čia mes kalbame apie naują dalyką ir kaip viena iš teisėkuros institucijų turim labai aiškiai žiūrėti, kas yra siūloma ir kad nesukurtume tokio be, beprasmiškų dalykų. Norime vizos, kuri būtų kuo paprastesnė ir uh, nedidintų administracinės naštos. Tai ką turime užtikrinti tomis naujomis vizomis? Pirmiausia, tai saugumą Šengeno erdvėje ir ekonominių interesų, mūsų ekonominių interesų įgyvendinimą. Taigi, e, norime tokios sistemos, e, kuri būtų naudinga vizų prašytojams, bet taip pat ir mūsų konsuliniams tarnyboms. Taigi, aš savo darbinėme dokumente iškėliau klausimus komisijai ir kokie tie klausimai yra, juos priminsiu. Pirmiausia, ar e, tikrai gali komisija pateisinti pasirinktą teisinį pagrindą. Ir komisija sako, kad uh, tas teisinis pagrindas kelionių vizai sukurti būtų uh, CESV sutarties 77 straipsnio antrasis paragrafas. Ir tai būtų kaip ir logiškai išplaukiantis dalykas iš trumpalaikių vizų. E, tai būtų viza vieniem ar dviejiem metam. Ir tada man kyla klausimas, ar iš tiesų čia galime kalbėti apie tą trumpą, trumpalaikę vizą, kuri yra 77 straipsnio antros dalies C punkte. Toliau, kategorijos Europos komisija sako, kad šis pasiūlymas būtų svarbus maždaug 80-120 tūkstančių vizų prašytojų, bet iš esmės tai būtų naudinga daugam menininkam, sportininkam, tyrėjam, studentam ir bendrai imant turistam. Ir dėl to aš norėjau, kad Europos komisija paaiškintų, kas būtų uh, tie 80 arba 120 tūkstančių žmonių, kuriem tokios vizos būtų naudingos. Europos Sąjunga yra <clears throat> e, yra turistams patraukliausia vieta pasaulyje, maždaug šimtas milijonų turistų atvyksta į Europos Sąjungą e, į metus. Ir ar iš tiesų ties 80-120 tūkstančių yra didelis procentinis kiekis e, kai kalbame apie kelionių vizas ir galbūt tokių vizų paklausa būtų dar didesnė. Ir aš taip pat norėjau, kad komisija pateiktų daugiau paaiškinimų, kaip ši viza, nauja viza, mm, siejasi su direktyva, <clears throat> nauja direktyva dėl mokslininkų, e, studentų e, vizų mokytis e, atlikti mokslo tyrimo darbus Europos Sąjungoje. Toliau, saugumo klausimas, kitas dalykas. Komisija sako, kad pagal jos pasiūlymą tie kelionių vizai taikomi kriterijai būtų pakankamai griežti ir tuo būdu būtų galima aiškiai riboti E, tokių prašytojų srautus ir kad tokios vizos būtų duodamos tik tai piliečiams iš tokių patikimų valstybių. Bet žinot, kaip yra, pavyzdžiui, Prancūzija yra irgi patikima valstybė, bet vis tiek ten yra ir nusikalstamumas, ir narkotikų prekyba, ir kiti blogi dalykai. Ir kyla dabar klausimas taip pat, ar konsulatai turės pakankamai galimybių visus tokius prašymus išnagrinėti taip, kad užtikrintų e, tinkamą apsaugą, tinkamą saugumą. Nes visi žinome, kad įvairūs mm, sukčių tinklai, įvairios nusikaltėlių organizacijos e, puikiai moka pasinaudoti mūsų sistemų silpnomis vietomis. Toliau komisija sako, kad kelionių vizos galėtų atnešti 150 milijonų arba net milijardą eurų ekonominės naudos į metus. Aš nenoriu čia bejoti šiais skaičiais, kurią e, pateikė e, darbdavių, kurios pateikė darbdavių organizacija. Bet noriu pasakyti, kad komisija čia rėmėsi pagrysdama šį pasiūlymą tik vieno sektoriaus pateiktais duomenimis. O ką tada galvoja kiti ekonomikos sektoriai apie tokių vizų galimybę? Tai dabar e, galėčiau pateikti keletą pavyzdžių. Japonijoje vokietis gali gyventi šešis mėnesius, o prancūzas tris mėnesius be vizų nes yra dvišaliai tokie susitarimai. Kitas pavyzdys, jei jūs esate belgas, prancūzas ar kitas Europos Sąjungos, kitos Europos Sąjungos šalies pilietis, jum nereikia vizos būti Kanadoje ar per ją keliauti. Dabar komisija prašo, kad tos sudarytos mm, vizų mm, režimo sutartį su trečiosiomis šalimis per penkerius metus būtų e, tų sutarčių galiojimas užbaigtas. Ar tai nėra pavojinga? Kitas klausimas. Ar komisija arba taryba gali pateikti mums sąrašą, kur būtų visos tos dvi šalės sutartis? Atrodo, kad negali. Kitas aspektas E, šis pasiūlymas nesiejamas su išmanių sienų e, paketo pasiūlymu, taip vadinama atvykimo ir išvykimo sistema, e, kuri taip pat numato pirštų ant spaudų sistemos naudojimą. Taigi, manau, kad komisijos taip pat reiktų paprašyti, kad jinai pateiktų poveikio vertinimą mm, dėl kelionių vizų. Aišku, tame vertinime turi būti vertinta ekonominė nauda, bet iš kitos pusės turime vertinti, kiek papildomai e, žmogiškų išteklių reiks turėti konsulinėse tarnybose, e, kad būtų galima tas vizas išdavinėti. Ir taip pat turėtume, kad tas poveikio vertinimas įvertintų ir situaciją, turint galvoje dvi šalių susitarimus, e, kuriuos turi valstybės narės su trečiosiomis šalimis dėl vizų režimo supaprastinimo ar panaikinimo. Tai kalbant apie kelionių vizą, mes turime įvertinti jos teisinį pagrindą, teisėtumą, ekonominę naudą ir saugumo aspektą. Turime turėti galvoje, kad dabar esama sistema Šengeno erdvė puikiai veikia, bet aišku, kad e, Šengeno sistema parodė, kad jinai turi ir kai kuriuos trūkumus, turiu galvoje tarp valstybinį nusikalstamumą Ir tas naujasis komisijos pasiūlymas dėl kelionių vizų turėtų iš tiesų būti pagristas visais mano minėtais aspektais, kad galėtume būti užtikrinti, kad e, turėsime aiškę naudą iš to Europos Sąjungoje. Next, um... Ačiū. Visas, ponia Ag e, Aguilar. Yes, thank you, Chair. Ponas Aguilar. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tuo darbu, kuris buvo nuteik, nu, nuveiktas ir kad tik pristatytas kolega Oktefe. Labai gerai padirbėjo, bendradarbiaudamas su visais mumis. Ir aš dėkuoju už šį darbo dokumentą, kuris ką tik buvo pristatytas. Jis labai susijęs su tuo, kurį aš ketinu pristatyti lybė komitete. Tai yra vizų kodeksas, kodekso dokumentas. Taigi šie dokumentai turi būti suprantami kaip dokumentų bendras rinkinys, kadangi ir viename, ir kitame yra atsiliepiama į komisijos iniciatyvą. Taigi tie dokumentai abu yra tarpusavėje susiję ir mes turime pabandyti juos e, nagrinėti lygiai grečiai. O jeigu mums nepavyks to padaryti, tai tuomet mes nepasieksime tų tikslų, kurie siekime. Žinoma, aš pritariu nuomonėj, dėl tų šios komisijos iniciatyvos e, galutinių tikslų, kuriuos pristatė kolega Oktefe dėl kelionių vizų, kurios leidžia likti valstybėje iki 30 dienų 180 dienų laikotarpiu. Tai reikštų, kad per tą laikotarpį negalima užtrukti toj pačioj valstybė ilgiau negu 3 mėnesius. Tai iš tikrųjų labai naudinga priemonė menininkams, sportininkams, mokslininkams, pavyzdžiui, labai svarbu, pavyzdžiui, Portugalijai mokslininkų mainai. Tai reiškia, tokia viza yra labai naudinga visiems, kurie keliauja Europoje turizmo tikslais. Ir aš puikiai suprantu, kokios abejonės kyla galvojant apie tokią vizą. Tačiau mes turėtume pagalvoti, kad mes parlamentas ir taryba yra dvi teisėkuros procese dalyvaujančios institucijos, kurios aptarė komisijos iniciatyvą pateik, pateiktą dokumentą ir mes ko gero turėtume nekišti vieni kitiems pagalių į ratus, kai aptarinėjimas tas pats dokumentas, tik tai iš skirtingų pusių. Taigi, jeigu mes reikalausime poveikio vertinimo, tai kol jis bus atliktas, bus vėluojama pateikti dokumentą, teisės aktą dėl uh, kelionės vizos ir taip pat mes nesuspėsime apsispręsti dėl vizų kodekso iniciatyvos. Iš tikrųjų, e, kelionių vizos iniciatyva, kurią pasiūlė komisija, yra labai naudinga. Buvo pateikti kai kurie statistiniai duomenys. Pavyzdžiui, komisija prognozuoja kokia galėtų būti nauda ekonomikai ir mini 500 milijonų iki milijardo pajamų per metus. Tačiau svarbiausias dalykas skatinti mokslinius, kultūrinius, menininkų mainus. Ir todėl mes neturėtume ypatingo dėmesio skirti tai e, buvimo valstybėje trukmei, bet ko gero matyti tos iniciatyvos iš esmės abiejų iniciatyvų naudą ir siekti, kad jos kuo greičiau būtų įgyvendintos. Todėl aš tikiuosi, kad artimiausių metų bus išspręstos visos problemos, su kuriomis susidurėme apie kurias minėjo pranešėjas savo pranešime ir aš tikiuosi, kad mums pavyks puikiai bendarbiauti, aptariant lygiai grečius klausimus ir siekti, kad abu dokumentų rinkiniai būtų priimtini vienu metu arba papildantis vieni kitą. Dėkuoju. Tibrai. Euh, merci, monsieur le président. Dėkui, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti komisijai už atliktą darbą, už tai, kad buvo pasirengusi e, ir su pranešėjų, ir su komiteto nariais nuolat e, kalbėtis, išsamei aiškinti savo pasiūlymą. Alde frakcija pritarė komisijos pasiūlymo tikslams, e, siekiui lengviau leisti trečiųjų šalių piliečiam patekti į Europos Sąjungą, bet tai turėtų būti geranoriai žmonės, geros valios žmoniai, kurie atvyksta į Europos Sąjungą. Neturėtume čia bet ko įsileisti į savo teritoriją kalbant apie tą laukiamą naudą iš kelionių vizų, aš Europos parlamente jau seniai dirbu. Jei mes paskaičiuosime e, tas darbo vietas, kurias komisija m, mm, sakė, e, kurios komisija sakė, kad bus sukurtos įgyvendinant visus komisijos pasiūlymus, e, tai tikrai nebūtų nei vieno jau bedarbio Europos Sąjungoje. Taigi aš šiek tiek skeptiškai žiūriu į tą numanomą ekonominę naudą. Dabar, ką dar galėčiau pasakyti pono Ertefiu, pateikti klausimai visai logiški dėl teisinės bazės ir dėl to procentinio kiekio e, kiek 60 ar 120 tūkstančių tokių vizų prašytojų, kokį procentą tie prašytojai sudarytų nuo to 100 milijonų, kurie kiekvienais metais atvyksta Europos Sąjunga. Taigi čia gan, apie gan ribotą e, tokių vizų prašytojų skaičių kalbame. Kad būtų galima uh, gauti kelionių vizą, toksai prašytojas turės e, pagrysti savo ketinimus, e, kodėl jisai nori atvykti į Europos Sąjungą ir būti jos keliose valstybėse narėse, kaip mes tos ketinimus galim, galime įvertinti, jie yra e, tokie e, nelabai ne, ne aiškus, nes jei žmogus turi kažkokius tai susitarimus, tai tada yra daug aiškiau negu kalbėti apie kažkokius tai ketinimus. Taigi, tas man nesuprantama. Dabar kitas aspektas. Tos nuostatos e, šiame pasiūlyme leistų tą kelionės vizą naudotis vienerius metus galimybė būtų ją pratesti iki dviejų metų ir vienoje Europos Sąjungos šalyje asmuo galėtų būti tris mėnesius ir nelgiau kaip šešis mėnesius per metus. Seniau reikalavimai buvo kitokie, pagal kuriuos trečiosios šalies pilietis, e, kas kiekvieną trejų laikotarpių tarpių trijų mėnesių e, buvimą ES <clears throat> šalyje, šešis mėnesius turėtų praleisti ne ES. O dabar pagal šį naują reikalavimą e, tai žmogus neturėtų išvykti iš ES kad galėtų prasitęsti savo kelionės vizą. Tai ar čia su tokiu pasiūlymu mes nesukūrėme galimybės tokiem žmonėm nuolat keliauti ir nuolat gyventi ES iš jos net neišvažiuojant? Dar keletas techninių e, pastabų dėl vizų kodekso. Dabar prašymo nagrinėjimo laikotarpis sumažinamas nuo 15 iki 10 dienų valstybės narės sako, kad jau ir 15 dienų ne visuomet pakanka, tai dabar situacija dar pasunkėtų. Dabar tos kategorijos vizų prašytojų yra numatytos, kuriem e, viza nieko nekainuoja ir tų kategorijų yra labai daug, e, kuriem vizos tenk, te, teikiamos nemokamai. Tai ar čia mes neperlenkėme lasdos, man kyla klausimas. Toliau, buvimo trukmė e, tos kelionės e, vizos e, atnaujinimas yra įmanomas penkerių metų laikotarpėje nuo jos išdavimo. Tai čia norėčiau paklausti komisijos, ką tai realiai reiškia. Ir ar tokios nuostatos nereiks, kad žmonės galės nuolat gyventi ES. Taip pat kyla klausimų dėl medicininių kelionės išlaidų, dėl konsulinių tarnybų tarpusavio bendradarbiavimo ir dar turiu visiškai konkretų klausimą komisijai. Čia pritariu kolegai Lopes Aguilar. Man susidaro įspūdis, kad kelionių vizos nelabai siejasi su, vidų, su vizų kodekso reforma. Ir kaip tada su humanitariniam vizom? Tiek Aldės frakcijos vardų galėčiau pasakyti. Ačiū. Labai turiu paminėti, kad jūs esate ir Aldė šešėlinis pranešėjas, na ir kolegos Kalbėtojų sąrašas jau baigtas pildyti. Ir e, ponė Mers yra paskutinė pasisakysiančioji. Na ir dėja sąrašą jau turime uždaryti, priešingų atveju mums pritrūks laiko. Dabar žodis poniai Tom, Tomašečiu. Ačiū labai. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją pono Hortifex už tai, kad pristatė naują pranešimą, kuriame kalbama apie problemą susijusią su naujaja viza. 14 metų balandžio mėnesį Europos komisija pristatė šį pasiūlymą ir buvo siekiama sutrumpinti ir supaprastinti procedūras tiems asmenims, kurie norėjo atvykti į Europos Sąjungą trumpa, trumpam laikui. Tai buvo siekiama staupyti kaštų, sumažinti biurokratijos e, lygį ir išsaugoti panašų saugumo lygį. Na ir šiuo metu e, nėra jokių galimybių likti Šengeno zonoje daugiau nei 3 mėnesius, tad trūksta e, tinkamos leidimų sistemos, kurių iškerta kelią galimiems e, lankytojams ir taip pat trukdo ekonominiai plėtrai. Tad reikia rasti būdų, kaip įspręsti šią problemą, kuri kilo dėl dabartinio Šengeno teisino. Ir Dabar numatytas 180 dienų laikotarpis nėra tinginas, tinkamas, tad manome, kad galimybė teisėtiems keliautojams atvykti Europos Sąjungą, vykdyti savo veiklą, taip pat e, kurti darbo vietas ir įsidarbinti tokiose srityse kaip restoranai ar transporto sektoriai Mums reikia pritraukti daugiau menininkų, mokslininkų, studentų ir taip pagerinti mūsų ekonomikos plėtrą, sukurti naujas darbo vietas ir sustiprinti tą ekonominį matmenį, taip pat išsaugant ir mūsų sienų tinkamą apsaugos lygį. Komisijos atliktas tyrimas rodo, kad 12 metais 6,6 milijono potencialių keliautų iš Kinijos, Rusijos, Indijos, Saudo Arabijos, Pietų Afrikos ir Ukrainos. Uh, E, dėja neatkeliavo į ES dėl itin sudėtingų e, vizos išdavimo procedūrų. Tad tikiuosi, kad tas supaprastinimas paragins e, kylančių ekonomikų vidutinės pajamas gaunančių keliautojų norą atvykti į ES. Be abejo, ne tik kitos ES šalis, bet ir Kroatija itin priklauso nuo turizmo duodamų pajamų. Tad noriu pažymėti, kad Europos turizmo asociacija įtin džiaugiasi parengtų pasiūlymų ir taip pat pabrėžia, kad geresnė vizų politika uh, užtikrins uh, turizmo sektoriaus plėtojimą ir taip pat uh, užtikrins, kad būtų plėtojamas e, kruizų sektorius, tad iš esmės palaikome naują keliautojų vizos pasiūlymą, tačiau dar reikia kai kuriuos elementus patikslinti. Pavyzdžiui, e, ar sistema galėtų užtikrinti, kad būtų teikiamas tinkamas koordinavimas e, suderintas su egzistuojančiais ES mechanizmais. Ir galbūt būtų galima sukurti panašią sistemą kaip Schengeno informacinė sistema ar vizų informacinė sistema. Taip pat reikia numatyti galimybę valstybėms narėms taikinti tam tikras išimtis, e, remiantis dvišalių pagrindų išduodant vizas kai kurių šalių gyventojams. Pirmininkas, ačiū labai. Labai prašau kalbėtojų laikytis numatyto dviejų minučių kalbėjimo laiko. Ponas Valė, prašau. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Hortefe už puikų darbinį dokumentą. Tai yra puikus pagrindas mūsų diskusijom ir kolega Hortefe teisingai sako, kad čia mes esame tam tikroje teisėtoje, e, tam tikrame teisinėme rebuse. Ir turime pagalvoti, ar iš tiesų tie žmonės, kurie įvažiuos su kelionės vizomis, laikysis tų reikalavimų, kiek jie gali būti. Nes <clears throat> Europos e, sąjungo šengeno zonoje, nes šengeno erdvė, kaip žinote, sienų neturi. Aš dar norėčiau pasakyti, kad reiktų dar ir į kitus aspektus šiame pasiūlyme pažiūrėti. Buvo minimi saugumo aspektai ir sakoma, kad reikia atlikti nepriklausomą vertinimą ar iš tiesų tokios vizos turės ekonominę naudą. Taigi pritarčiau ponui pranešėjui, kad turėtume paprašyti, kad komisija tokį vertinimą atliktų. Žeraras taip pat protingai sakė, kad galbūt mes čia per daug pozityviai vertiname šių vizų poveikį, galimą poveikį darbo rinkai. bet neturime galbūt e, baimintis, kad tų vizų įvedimas ženkliai padidins naštą valstybės tarnautojams. Manau, kad ne. Norėčiau pakalbėti apie e, pasiekmes turizmui. Aš iš Portugalijos ir turizmas Portugalijai yra labai svarbus. Yra dokumentas, kuris rodo, kad tokios vizos galėtų būti naudingos turistam, pavyzdžiui, kurie keliauja kruiziniais laivais, nes jie daug kartų įvažiuoja į vairius uostus, bet ir tiem žmonėms, kurie dirba tose laivuose, kurie yra tų laivų ekipažas. Ir čia galėtume pasakyti, kad tokių kelionių problemams spręsti e, kelionių vizos būtų labai naudingos. Ir galiausia, ponė pirmininkė, irgi noriu pasakyti, kad labai tikiuosi, kad komisija atsakys į visus pateiktus klausimus. Ponas Kosta e, yra geras šios ryties specialistas. Ir aš pritarčiau ponui Bris Ortefe, kad saugumo klausimai turi būti traktuojami labai rimtai ir, kaip sakė Žeraras Depry, turime skatinti, kad į Europos Sąjungą atvyktų tik geravaliai, nepiktos valios žmonės. Thank you, Carlos. Ačiū, Karlosai. Dabar norėčiau suteikti žodį kitai mūsų nariai. Pone Revo Delon Bonfoy. Dėkui, pirmininkė. Aš po pono. E, e, aš po pristatymo apie humanitarinės vizas norėčiau pakalbėti. Dėkui. Uh, one, you, would you like to just, uh... Ačiū. Galbūt vis dėlto dabar norėtumėte pasisakyti, jau paprašėte žodžio. Taip, ponas Lopes Aguilar. Dėja, kad kilo e, tam tikrų neiškumų, nes kalbant apie vizų peržiūros kodeksą, e, pirmiausia turėjo būti patikta informacija, o tada turėjome kalbėti apie e, kelionių vizas. Kelionių vizos yra tarsi tam tikras sąjungos vizų kodekso naujos redakcijos papildymas. Tad dėja ne viskas taip vyko, aš nepristačiau sąjungos vidų kodekso naujos redakcijos pasiūlymo, tačiau e, turi visus reikalingus duomenis, visus elementus, e, kurie tikrai padėtų tinkamai įvertinti šių dviejų klausimų sąryšį ir apskritai visą šį paketą. Bet man atrodo, kad bus skirtas papildomas darbo tvarkės punktas, tad galbūt dar kartą pabandysiu pristatyti tos svarbiausius elementus, juos apibendrinti. Jau kurį laiką dirbame su keliautojų vizų klausimu. Kalbant apie dabartinį Europos parlamento teisėkuros mandatą ir buvo bandama tarsi įsiubuoti į šį klausimą. Na ir kalbant apie numatytas procedūras bei datas, Mes planuojame organizuoti specialų ekspertų klausimą birželio mėnesį ir suinteresuotos šalis turės galimybę išsakyti savo nuomonę, padiskutuoti su ekspertais visais tais klausimais, kurie yra aktualūs sąryšė su Sąjungos vizų kodeksu. Kalbėsime apie tuos tikslus, kurie buvo numatyti apie teisinį pagrindą. Ir teisinis pagrindas yra 77 straipsnis, tai yra susijęs su Šengeno um, teritorija e, ir tai yra susijęs su laisvo asmenų judėjimu, taip pat su e, piliečių laisvėmis ir teisingumo klausimais. Na ir vizų kodeksas, e, bent jau mano nuomonė po visų įvykusių posėdžių vis dar išlieka gana sudėtingas techninis klausimas, e, tačiau galbūt jis netoks politinis. Tai be abejo, tai daro įtaką ryšiams su trečiosiamis šalimis, tačiau visų pirma tai yra susijęs su ES politika, kuri būtų taikoma valstybėse narėse per konsulinės struktūras esančias trečiosiose šalise. Tai taip pat yra susijęs su tuo ES įvaizdžiu, kuris kuriamas už ES ribų. Tai taip pat susijęs su kultūriniu, mm, kultūriniu mainų skatinimu su ekonominio augimo didinimo. Svarbu yra čia ir saugumas, tas matmo tikrai yra glaudžiai susijęs su šio klausimu. Na, kalbant apie humanitarinį aspektą, liečianti ES išorės santykius su trečiosiamis šalimis, su trečiųjų šalių piliečiais, e, kurie laukia prie mūsų ES išorės sienų ir nori patekti į ES. Na ir labai svarbu sustiprinti visus tuos komponentus, e, visus patekalo ingredientus. Ir kalbant apie šiandieną zoną ir apie tai, kad čia nėra vidinių sienų, reikia užtikrinti veiksmingą išorės sienų apsaugą. Ir reikia tiesiog tobulos vizų politikos. Jeigu pažvelgtume į 2009 metus, 810-2009 reglamentas, dėl jo prieimė sprendimą e, parlamentas ir taryba ir ten yra kalbama apie sąlygas ir procedūras, kurios naudojamos išduodant vizas e, Europos Sąjungos valstybių narių konsulatuose. Ir tos naujos e, priemonės ir sąlygos pakeitė ankstesnės konsulinės instrukcijas, kurios buvo naudojamos. Ir komisija taip pat atliko tyrimą, buvo nustatyta, kad procedūrų įgyvendinimas dėja nebuvo pakankamai geras, buvo nustatyta įvairiausių trūkumų, problemų, su kuriomis buvo susidurta praktikoje įgyvendinant tas priemonės. Tad prireikė parengti naują teisės akto versiją, kuri, kaip tikėtasi, padėtų išspręsti kilusias problemas. Na ir čia į šį klausimą reikėtų pažvelgti dviejų pusių. Tai yra, kad konsulatai netaiko vizų kodekso tinkamai. Ir neretai yra samdomi išoriniai paslaugų teikėjai Tai yra turbūt pagrindinė problema. Na, o kodeksas buvo numatytas kaip e, paskutinė priemonė naudotis tokiamis paslaugomis ir dėje, žvelgiant į realią praktiką, tai tapo kasdienę praktiką ir tai yra glaudžiai susijęs su domenų apsaugos klausimais. Tad turėtume paraginti komisiją E, pilnai įgyventi savo įgaliojimus ir užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinamas kodeksas ir kad būtų pradėtos e, e, pažeidimų procedūros. Ir kad išorės paslaugų teikėjai būtų samdomi tik išskirtinais atvejais ir jie, ne, jų paslaugomis nebūtų naudojamasi kasdien. Taip pat kyla problemų e, dėl netinkamo interpretavimo ir e, dėl itin didelės veiksmų laisvės. Buvo prarasti tam tikri e, reglamentavimo elementai, bet to trūksta kai kurių valstybių narių um, tinkamo atstovavimo trečiosiose šalyse. Ir tai reiškia, kad e, asmenys norintis pateikti prašymus dėl vizų turi keliauti į dar kitą trečiąją šalį, e, nes tik ten yra įkurtas konsulatas. Tad tikrai trūksta to konsulinio bendradarbiavimo, koordinavimo e, ir sinergijų tarp diplomatinių ES valstybių narių pajėgumų. Tad, kalbant apie visus šios trūkumus ir nustatytas problemas. Labai svarbu pirmiausia pažvelgti tą žmogiškai faktorių. Juk pirmiausia reikia pažvelgti į žmonės, į jiems kylančias problemas ir tikrai turime ieškoti būdų jas išspręsti, parengti naują Sąjungos vizų kodekso redakciją ir pabandyti užtikrinti, kad tie asmenys, kurie nori patekti ES, turėtų tokią galimybę. Juk dabar jie tai daro ne visada ir legaliai ir bando ne vieną kartą vėl ir vėl neteisėtai kirsti mūsų išorės sienas. Tad manau, mums tikrai reikėtų vengti tokio įvaizdžio, kuris jau ganas parčiai plinta. Ir jis yra toks, mūsų procedūros yra ilgos, sudėtingos ir brangios. Ir visose dokumentuose, visose informacijoje, kurią skaičiau, pasikartoja būtent šie būdvardžiai. E, ilgos procedūros, sudėtingos procedūros ir brangios procedūros. Būtent dėl to komisijos e, procedūros turėtų priešingai kaip tik siekti supaprastinti uh, E, visą tą režimą, be abejo, nedarant neįgiamos įtakos saugumo situacijai. Tad man atrodo, kad mes tiesiog turėtume džiaugtis ir palaikyti tokį požiūrį. Be abejo, reikėtų parinkti tą naują redakciją, e, ten numatyti didesnį lankstumą. Ir kalbant apie tas standartinės taisyklės, e, jog pareiškėjas teikiantis prašymą dėl vizos turi atvykti pats į konsulinę įstaigą. Taip pat m, mm, atrodo pertiklinis, jų galima pasinaudoti visomis tomis naujausiamis technologijomis, kurios padėtų e, išvengti to reikalavimo e, fiziškai pačiam asmeniui atvykti į konsulatą. Ir galbūt taip pat būtų galima užtikrinti tam tikrą nuoseklumą E, kalbant apie tos dokumentus, kuriuos reikalaujama pateikti, taip pat reikia leisti panaudoti e, pirštų atspaudus, kitas technologinės naujoves, e, remtis patikimą informaciją, kurią turi konsulatai. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai keletą kartų bandoma pateikti paraiškas dėl vizų. Na ir kaip minėjau, iš esmės šį pasiūlymą reikėtų palaikyti, Be abejo, dar laukia nemažai darbo. Na, nu, kalbant apie humanitarinės vizas, norėčiau pasakyti štai ką. Daug apie tai galvojau, daug dirbau šioje srityje ir priejau tokios išvados. Vizų kodekso peržiūra turėtų įvertinti, ar mes galėtume ar ne, nors man atrodo, kad mes tikrai galime ir privalome e, padaryti kažką, kas padėtų užtikrinti, jog būtų supaprastintas humanitarinių vizų teikimas. Ir priežastis yra akivaizdžios. Kalbant apie viduržėmio jūros regioną, ten žūsta itin daug žmonių ir uh, Tuo tarpu tiesiog taryba, komisija svaidosi žodžiai, sako, kad atsakinga yra viena ar kita institucija, tačiau galbūt pirmiausia reikėtų pažiūrėti, ką mes visi kartu galėtume padaryti. Ir man atrodo, jog tai yra puikia galimybė, kuri padės užtikrinti, jog nebūtų toliau prarandamos gyvybės jūroje. Ir, panė pirminkė, aš jau baigiu. Ir kalbant apie dabartinį vizų kodeksą, ten yra nuorodos, e, nuostatos, kurios sudaro galimybę humanitarniams vizams užduoti, tačiau nėra iki galo aiškus pagrindas tam išdavimui. Taip, yra galimybė. E, nutolti nuo numatytų reikalavimo, jeigu tai yra susijęs su humanitariniais e, poreikiais, tačiau e, nėra aiškios e, priežastis, e, kuriamis remintis būtų galima išduoti humanitarinę vizą. Na ir Europos parlamentas patvirtino daug įvairiausių rezoliucijų. Ir kalbant apie dabartinio kodekso, visų kodekso 19 ir 20 straipsnį, ten yra kalbama apie vizos išdavimą, viza būtų ribotos teritorijos ir Panašus vizų režimas yra taikomas, pavyzdžiui, Sirijos pabėgėlio atveju. Na ir jau baigiu savo pasisakymą. Tik norėjau dar kartą pasakyti, kad bendradarbiavimas tarp konsulinių įstaigų ir šių sudėtingų ir ilgų procedūrų supaprastinimas ir sutrumpinimas tikrai e, aptariamas vizų kodekso dokumentų rinkinyje, tai tikrai nekantravę bendradarbiauti su panu Hortefo, su šešėliniais pranešėjais iš kitų politinių frakcijų. Ir manau, kad mes visi pasinaudoję savo išvalgomis galėsime pasiekti geriausią sprendimą. Ačiū. Atsiprašau pranešėjų, kadangi aš sukeičiau jūsų pasisakymus vietomis, tai buvo mano pražiūrėjimas. Atsiprašau. Tiesiog norėčiau dabar paprašyti pirmojo pranešėjo sureaguoti į Lopes Aguilar mintis. O po to pakalbėsime dar kartą e, apie humanitarnės vizas. Bet kalbant norėčiau paprašyti neviršyti vienos dviejų minučių kalbėjimo laiko, kadangi komisijos adresu buvo išsakyta įvairiausių pastabų klausimų ir todėl prašau labai griežtai laikytis laiko limito. Jūs turite suprasti, kad mes turėtume išklausyti ir komisijos reakcijos į mūsų pasisakymus. Taigi dabar reakcija į Agilarą. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pono Bekerio vardu atsiprašyti, kad jis negalėjo atvykti ir e, paprašė manęs, kad aš išsakyčiau kai kurias jo mintis. E, noriu padėkoti kolegai Lopeza Gular. Jisai dėkoja kolegai Lopeza Gular ir kitiem kolegom už bendradarbiavimą ir sako, kad konsulatai turėtų turėti tam tikrą veikimo laisvę tiek dėl vizų prašymo pateikimo, tiek dėl reikalavimo vizų prašytojams atvykti patiems e, į konsulatus. Norėtume taip pat paklausti, kokia yra tarybos nuomonė dėl to, kad vizų prašymo nagrinėjimo laikas yra mažinamas. Kalbant apie kelionių vizas, ar šios vizos nepakeis įprastinių vizų išdavimo procedūrų ir kaip mes užtikrinsime, kad tas asmuo, kuris gaus e, kurios nors valstybės narės vizą, joje ir bus, nevažiuodamas į kitą ir kaip pasienio <clears throat> tarnybos įvažiuojant tokiam žmogui galės iš tiesų e, patikrinti visus su tuo susijusius aspektus. E, toliau e, dar kalbant apie humanitarinės vizas, irgi reiktų iš komisijos daugiau paaiškinto. Aš atsiprašau, ponia pirmininkė, aš pats turiu išeiti iš posėdžio, nes Prancūzijoje mm, artėja rinkimai ir norėčiau dar kartą paprašyti, kad iš tiesų būtų atliktas tas poveikio vertinimas. Ir e, pritariu kolegos pasiūlymui, kad maždaug per mėnesį turėtume suorganizuoti klausimą šiais klausimais, kad galėtume pasinaudoti specialistų žiniomis. Ir Jei e, kolegos turės klausimų, tai e, tegul juos siunčia e, į mano biurą. Ačiū. Dar kartą atsiprašau, kad supainiau darbo tvarkius klausimus. Jų seka. La reforme du code Pone Revoldelon Penfoy, dėkui, ponė pirmininkė. Ši visos rušis padidintų ES patrauklumą ir tuo pat metu sustiprintų šengeno sistemą. Aš pasisakau už tai, kad Europa nebūtų tvirtuo, tvirtovė. Taip pat pritariu humanitarinių vizų idėjai ir e, tam tyrimui, kuris tik ką buvo pristatytas. Mes manome, kad humanitarinė viza labai svarbi, kai kalbame apie prieglopščio prašytojų uh, situaciją. 80 procentų tarptautinės apsaugos e, prašytojų uh, kreipiasi į mus, nes jų gyvybei kyla pavojus ir turint galvoje situaciją viduržėmio jūroje, negalime užmerkti akių e, ir apsimesti, kad nieko nevyksta. Taigi humanitarinės vizos leistų spręsti šias problemas ir turėtų tapti e, vizų kodekso neatsiejama dalimi. Turiu komisijai ir tarybai keletą klausimų pirmiausia tarybos norėčiau paklausti, ar valstybės narės kaip nors keičia savo poziciją dėl humanitarinių vizų, o komisijos norėčiau paklausti, ar komisija pasirengus įtraukti e, humanitarinės vizas į vizų kodekso reformos sritį, e, kaip siūlė ir komisaras. Dėkui. Norėčiau pirmiausia padėkoti Aguilar už nuveiktą darbą. Iš tikrųjų, vizų išdavimo uh, procedūrų perkelimas trečiosiam šalims yra tas klausimas, kuris labiausiai mus jaudina. Kitas dalykas - vizos kodekso taikymas. Jis kodas, kodeksas turi būti taikomas vienodai visoje ES ir kad kiekvienoje valstybėje būtų vienodai nuosekliai taikomasi to kodekso nuostatų. Teisingai apie tai kalbėjo Fernando. Tačiau labai svarbu, kad būtų sukurti mechanizmai, kuriais būtų galima tikrinti, ar iš tikrųjų kodekso nuostatų laikomasi. Naujasis kodeksas būtent ir suteiks galimybę vertinti procesus daug geriau. Taigi po pirmojo vertinimo etapo mes galėsime ir suvokti, ar reikalingi kokie nors pakeitimai, tačiau kol kas priemonė yra pasiūlyta ir ties, taip pat reikėtų grįžti prie vizų informacinės sistemos vis ir pamastyti, ar reikalingos papildomos sistemos, tiesiog reikėtų išsiaiškinti situaciją ir ar reikalingi kiti duomenų mainų mechanizmai sistemos. Ir Tai reiškia, kad mes turime įsiaiškinti vis sistemos veikimo privalumus ir trūkumus. Ska Killer. Dėkuoju, dėkuoju pranešėjams už išsakytas mintis ir pritariu, kad reikia sudaryti geresnės galimybės turistams atvykti į Europos Sąjungą Tačiau mes turime galvoti ne tik tai apie turistus, bet ir apie jaunus žmonės, profesionalus, menininkus, kuriems yra reikalingas supaprasintas vizos režimas mes pritarėme daug dalykų, kuriuos išsakė, kurie yra numatyti e, komisijos pasiūlyme ir taip pat e, pritarėme ir pranešėjo abejonėms dėl taip vadinamo outsourcing vizų e, išdavimo teisės suteikimo trečiosiam šalims. Taigi, ko gero, reikėtų griežčiau pažiūrėti į šitą klausimą. Mums taip pat labai svarbios humanitarnės vizos. Teisingai buvo pastebėta, kad tik tai keletas valstybių naudojasi tokią galimybę, o iš tikrųjų reikėtų padaryti jų naudojimo galimybės daug platesnės ir suteikti daugiau žmonių pasinaudoti šitą galimybę ir kaip Agilaro nuomonė dėl to, kad valstybės narės turi derinti savo veiksmus, taip pat yra priimtina. Pavyzdžiui, Brazilija sėkmingai taiko šito pobūdžio vizas išduodamas Sirijos piliečiams. Tačiau čia, ko gero, reikėtų pažvelgti ir į Sirijos piliečių padėtį, kadangi jeigu jiems reikia bėgti iš Sirijos, tai ko gero reikėtų numatyti galimybę kuo greičiau gauti e, tokią humanitarnę vizą. Taigi reikėtų įsigilinti į visus mano paminėtus aspektus e, pranešimuose. Tack, herr ordförande. Jag ska hålla mig till talartiden. Ačiū. Aš e, kalbėsiu trumpai. Aš mm, buvau iš anksto nusiteikusi kalbėti e, apie vizų klausimus ir man labiausiai rūpėjo vizų kodekso keitimo tema. Tiesiog dabar aš esu pasimetusi ir nelabai suprantu, kuriuo klausimu diskutuoja. Aš kalbėsiu dabar kol kas apie vizų kodeksą, kodekso peržiūrą, o pasto paprašysiu žodžio ir pirmuoju aptartų klausimą. Taigi mes turėtume gerai pagalvoti į vizų kodekso keitimo problemą plačiau, reikėtų įvertinti, kokie yra sunkumai ir trūkumai, taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kodėl yra daromi, siūlomi pakeitimai dėl e, kelionės draudimo, sveikatos draudimo ir ar tas e, visų kodekso pakeitimas leis mums e, identifikuoti e, nusikaltelius, neteisėtus migrantus, potencialius teroristus. Dėl Schengeno informacinės sistemos. Svarbiausia yra išsiaiškinti ne tik tai tuos, kurie m, mm, užtrunka valstybėje ilgiau negu leista, tačiau ir kitos teisinius aspektus. Dėkuoju. Aš norėčiau pakalbėti apie turistinės vizas kadangi yra pakankamai daug problemų gauti vizas ir verslininkams. Iš tikrųjų, turizmo vizomis yra piknaudžiaujama užtrunkama ES teritorijoje ilgiau negu yra leidžiama pagal vizą, yra keliaujama per vis tas ES valstybės ir mums reikėtų tiesiog labai gerai pagalvoti, ar komisijos pasiūlymas nėra pakankamai naivus, kadangi turime pirmiausia turėti omenyje ir mūsų sistemoms keliamą riziką tačiau e, dažniausiai yra turistai pensininkai, kurie atvyksta į ES valstybės ir lieka ilgiau, bet yra ir tie, kurie kelia tiesiog grėsmę ES saugumui. Dar du kolegos prašo žodžio. Pirmiausia, ponė Stevens. Jina yra viena iš šešėlinių pranešėjų, negaliu jai nesuteikti žodžių. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Mes ECR frakcijoje pritarėme iš esmės komisijos pasiūlymui, kadangi jame yra labai svarbių aspektų, kurie pakeitus vizą kodeks, vizų kodeksą leis sutaupyti vizos prašytojui daug laiko, pavyzdžiui, pateikiant elektroninę vizos. Uh, uh, uh, paraiškos formą ir tai tie pakeitimai galės padėti ir valstybė, e, šeimų nariams, taip pat ir turistams judėti ES teritorijoje. Tačiau dabartinėme komisijos pasiūlyme yra keturi e, aspektai, kuriuos tačiau aš paminėti ir kuriuos paminėjo ir pranešėjas dėl sveikatos draudimo reikalavimo atsisakymo jeigu asmenys yra dažnai atvažiuojantys į ES, jie tiesiog gali nurodyti, kad e, į tai gali būti įtraukta į sistemą ir jiems būtų leidžiama kelis kartus atvažiuoti ir išvažiuoti iš ES. Taip pat tai ir taip vadinamų e, auksinių vizų klausimas bei humanitarinių vizų klausimas. Visi tie dalykai, kuriuos aš paminėjau, kelia abejonių mūsų frakcijai, kad tačiau, kadangi laiko ir nedaug, aš sutelkiu dėmesį į du aspektus. Pirma, dėl taip vadinamų auksinių vizų. Pavyzdžiui, Turkija pareiškė, kad ji norėtų suderinti savo vizų politiką su ES ir atsakyti vizų prie sienų su ES. Ar tai reiškia, kad komisija vėl grįžtų prie ankstesnės sistemos, kuri būtų įgyvendinama bandomajame projekte su uh, E, Graikija. Tai reiškia, kad kai kurių keliautojų kategorijos galės per Graikiją patekti ir į ES arba Šengino erdvę. Tačiau kas patikins, kad jie grįž į kilmės valstybę, ne, nepatikrinant, neįvertinant, ar dokumentai yra tinkamai sutvarkyti, tiesiog kaip apskritai trečiosios šalies e, piliečio ketinimus grįžti į Šengeno erdvės įvertinti, patikrinti. Taip pat abejojame pranešėjo siūlymų, kad reikėtų pagalvoti apie galimybę suteikti humanitarnes vizas. Aš puikiai suprantu, kad diskusijas šiuo klausimu dar vyks šiandien vėliau, kai mes konkrečiai kalbėsim apie humanitarinių vizų klausimą. Dabar aš vis dėlto norėčiau pasinaudoti progą ir atkreipti dėmesį į tai, kad vizų suteikimas nėra tinkamiausia priemonė nukreipti ir perkelti e, pabėgėlius į ES teritoriją. Aš iš tikrųjų pritariu, kad reikėtų suorganizuotis klausimus dėl vizų politikos ir e, vizų kodekso klausimų. Kartais šešėliniai pranešėjai netvyksta iš karto į posėdį, todėl e, kai kurių nepastebėjau ir nesuteikiau žodžio. Kad... Eh, grazie Presidente, proverò a rientrare nei tempi. Dar vienas šešėlinis pranešėjas. Sagilar. Kuravo. Aš norėčiau padėkoti Lopes Aguilar už nuveiktą darbą, kurį jis investavo, rengdamas pranešimą ir aš pritariu esminėms jo teiginiams. Mes pritarime vizų kodekso pakeitimams. Svarbu, kad uh, jis būtų tinkamas, tinkamai taikomas valstybėse narėse dėl humanitarnių vizų. Šiuo metu yra daugybė trečiųjų šalių piliečių pabėgėlių, kurie siekia atvykti į ES. Komisija sako, kad netolygiai yra pasiskirstoma ta imigracinė našta ir humanitarinė viza nežinia, ar leis mums padėti tų, pasiekti tų tikslų, kurie yra numatyti Dublino reglamente. Dublino vienas reglamente yra siekiama, sutvark... siekiama išspręsti tą tolygaus naštos paskirstimo pasiskirstimo klausimą. Iš esmės, humanitarnės vizos gali būti suteikiamas tam tikrais išimtiniais atvejais, tačiau e, tuomet vizų prašytojai turėtų kreiptis į konsulatus, vietoj to, kad jie plauktų laiveliais jūrą link viduržėmio jūros valstybių ir rizikuotų savo gyvybę. Dėl turistinių vizų, vizų. Šis klausimas bus aptarnėjimas atskirai, tačiau pati idėja mums yra priimtina, kadangi pritarus šiam pasiūlymui būtų nustatytos asmenų kategorijos turistai, menininkai, verslo atstovai, kurie e, palengvintomis sąlygomis galėtų atvykti Europos Sąjunga ir nekeltų, kaip kolega kalbėjo, jokios rizikos Europos Sąjungos saugumui. Taigi reikėtų piliečių judumą reika, e, reglamentuoti būtent taip, kaip yra E, siūloma. Aš nemanau, kad tarp tų menininkų ir sportininkų būtų tiek daug potencialių teroristų atvykstančių Europos Sąjungą. Thank you, Mr. Chairman. Um, to be honest, I'm a bit desperate. Um, I'm not strong in mathematics. Aš nesu matematikas, tačiau Atrodo, kad jūs iškėlėte bent jau 25 svarbius ir svarbiausius klausimus. Per tą man suteiktą laiką nemanau, kad sugebėsiu atsakyti į visus. Noriu patikinti jūs, sako pirmininkas, nenusiminti. Turėsime pakankamai laiko ir vėliau. Tiesiog atsakykite dabar į pagrindinius pranešėjų klausimus. O po to tiesiog būsime išmanus, lankstus ir per kelias minutės galime rasti atsakymą į suotus klausimus, o po to jau mes E, turėsime išsamesę diskusiją, tiesiog reikėtų dabar atsakyti, tuo labiau, kad yra numatyti, yra svarstymai birželio mėnesį, 16-17 dieną, Liepos mėnesį taip pat. Taigi, dabar, kadangi yra dar daugiau svečių, galbūt aš turėčiau nustatyti kalbėjimo, pranešėjų kalbėjimo laiko limitą iki 80 minučių, o dabar aš manyčiau, kad mm, jūs turėtumėte pabandyti atsakyti į konkrečius klausimus, kadangi šita diskusija yra labai, yra labai sudėtinga ir įvairiausių aspektų. Ačiū, ponė pirminkė, tikrai esate labai malonus. Na, nežinau, ar pavyks išvengti tos desperacijos, bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams už įtinitomis diskusijas, kurios jau vyko e, dėl šių dviejų pasiūlymų. Ir man atrodo, kad abu tie pranešimai, abu darbo dokumentai, kurie yra parinkti, yra puikus pagrindas tolesniam darbui. E, kalbant apie pateiktus komisijos pasiūlymus. Na ir visų pirma norėčiau kalbėti apie vizų kodeksą. Nes komisija džiaugiasi, jog ponas Fernando Lopes Aguilar e, palaiko tą tokį pamatinį požiūrį, kuriuo vadovaujasi ir komisija. Be abejo, yra keletas temų, tokių kaip išorės paslaugų e, samdymas ir girdėjome ir jūsų narius apie tai kalbant, buvo kalbėta apie tai, kad tos išorės paslaugos yra minusas, tačiau komisijos nuomonė yra šiek tiek kitokia, mums atrodo, kad tai daro teigiamą įtaką, e, tai yra įtin paranku ir e, asmenims teikiantiems paraiškas dėl vizų, nes jie turi galimybę tai padaryti arčiau savo gyvenamosios vietos ir jiems nereikia vykti į konsulatus esančius trečiųjų šalių sostinėse ar kaimininėse šalise. Tad komisijos vardu noriu pasakyti, kad išorės specialistų samdymas pats savaime tikrai nėra problema. Tačiau E, naujos redakcijos pasiūlyme yra numatyta prievalė valstybėms narėms kasmet pateikti ataskaitas apie tai, kaip naudojamasi išorės specialistų paslaugomis ir taip pat vykdyti tų paslaugų stebėseną. Tai yra prievalė, e, jei nėra numatyta dabar, dabar galiojančiame vizų kodekse ir kalbant apie šengeno vertinimo mechanizmą, ši nauja priemonė taip pat padės užtikrinti, e, kad išorės paslaugų teikėjai e, tinkamai teikia savo paslaugas ir laikosi numatytų teisinių prievalių. O dabar pereisiu prie kelionių vizų ir tada dar pabaigoje be abejo paliesiu ir humanitarinių vizų klausimą. Pranešėjas savo darbinėme dokumente iškelia tikrai daug pagristų klausimų ir komisijos vardu galiu pasakyti štai ką. Be abejo, yra atsakymai tos klausimus ir pranešėjas, pavyzdžiui, kalbėjo apie tai, kad ar, ar nereikėtų atidžiau pažvelgti dabartinį situaciją. Tad be abejo, dabartinė sistema e, nėra itin patraukli ir reikia užtikrinti, kad menininkai, e, turistai, laisvų profesijų specialistai galėtų atvykti į ES. Be abejo, kalbant apie trečiasias šalis ir asmenys, kurie dirba Sirgdisuleil teatre, e, jie gali gauti šengeno vizas ir jie turi galimybę nuo 9 mėnesių iki 1 metų e, likti Europos Sąjungoje ir naudotis tą Schengeno vizą. Tačiau tai ne visai atitinka vizų teisyną. Tai reiškia, kad keturis kartus reikia teikti paraiškas ir keturis kartus konsulinės įstaigos turi peržiūrėti paraiškas. Pateiksiu dar vieną pavyzdį. Norime pati, pakeisti visą šią sistemą ir kad būtų išduodama viena viza e, laikotarpiu iki vienerių metų. Jeigu norėtumėte, ponė pirmininkė, galėčiau pristatyti tai ir išsameu, tačiau kalbant, pavyzdžiui, apie Lisabono sutartį ir apie trumpus e, atvykimus į Europos Sąjungą, trunkančius nelgiau kaip tris mėnesiai, e, ta nuostata buvo išbraukta. Ir E, buvo nuspręsta likti ties ilgesniu laikotarpiu, o ne, ne pasirinkti tradicinį trijų mėnesių laikotarpį. Ir komisija tikrai nebejoja, kad yra tinkamas pagrindas. Taip pat buvo pateiktas klausimas dėl poveikio vertinimo. Ir ponas Hoktofer kalbėjo apie tai, kad reikėtų parinkti naują poveikio vertinimą. Na, ponė pirmininkė, galbūt dvišalių pagrindų reikėtų susisiekti su pranešėju ir detaliau paaiškinti, kas jau yra įtraukta į parengtą poveikio vertinimą, kaip tai susijęs su šiais dviem pasiūlymais. Ir taip, suprantu, kad poveikio vertinimas turi būti pagrįstas įrodymais. Na, o mes paprašėme skirtingų sektorių atstovų pasakyti, e, kokiu nuostoliu jie patiria todėl, kad nėra e, kelionių vizų režimo. Tačiau be abejo tyrimas yra pagrystas ir kitais duomenimis, kitais įrodymais. Juk nesuinteresuotos šalis diktuoja poveikio vertinimo, e, kuris yra atliekamas kryptė. Ta tikrai su džiaugsmu išsameu ponui Hortife paaiškinsiu, kokia informacija yra įtraukta į poveikio vertinimą ir man atrodo, kad rinkti naują poveikio vertinimą yra visiškai nereikalinga. Dabar dėl saugumo klausimų. Buvo kalbėta apie tai, kad kelionių vizos tarsi sukurtų e, naujas galimybės nelegaliems migrantams patekti į ES. Tačiau dar kartą kviečiu visus pažvelgti tas sąlygas, kurias privaloma įvykdyti, norint gauti kelionių vizą. Jos yra daug griežtesnės, daug sudėtingesnės jeigu palygintume ypač jas su tomis sąlygomis, kurios taikomos norint gauti standartinę vizą. Ir be abejo, jeigu asmo norės sukčiauti ir norės patekti ES e, naudodamasis tokią vizą ir liks ES ilgiau nei e, numatyta, vargu, ar jis rinksis būtent tokį, tokį vizos variantą, nes daug paprasčiau būtų gauti įprastą Šengeno vizą. Na ir kalbant apie saugumą, taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, tie asmenys, kurie gali atvykti ES trumpam laikui be vizos, remiantis tais dvišaliais sustarimais, kuriuos minėjo ponas Hortefel, gali likti Šengeno zonoje neribotą laiką. Ir sudaryta apie 20 e, vizų atsisakymo sutarčių su e, kitomis šalimis. Tad iš esmės galima 63 mėnesius likti Šengeno zonoje, remintis tą trumpalaikė viza, nes galima e, tą vizą vis pratesti ir tai netrodo logiška, ypač kalbant apie tą bendrą vizų politiką, nes tos dvišalės sutartys sudarytos jau gal net prieš dešimtmečius tikrai nėra tinkamiausias pagrindas, kalbant apie trečiųjų šalių piliečių atvykimą į Europos Sąjungą. Be abejo, tai nereiškia, kad mes atšaukėme tų dvišalių sutarčių galiojimą, mes tik norime išbraukti tą nuostatą, kurioje yra sakoma, kad valstybė narė gali e, prailginti e, buvimo Europos Sąjungoje laiką, remiantis tuo laikotarpiu, kuris numatytas dvišaliai sutartyje. Ir galima remtis ir tomis dvišalėmis sutartimis, kurios dar galiojo iki Šengeno zonos sukūrimo. Tad, kalbant apie problemas susijusias su išoriniais santykiais, apie tai buvo kalbėta ir šiandieną, turiu pasakyti, kad dauguma susijusių trečiųjų šalių nepatarė savo piliečiams naudotis tomis dvišalėmis sutartimis, pavyzdžiui, Japonija ar JAV e, savo keliautojams patarė, kad jeigu vykstate Europos Sąjungą į Šengeno teritoriją, e, ne ilgiau kaip trim mėnesiams galite tai, e, ne ilgiau kaip tris mėnesius galite ten likti, tad, kaip jau minėjau, tikrai nenorime atšaukti tų susitarimų, dvišalių susitarimų galiojimo, tačiau uh, Nenorime bloginti santykių su trečiosiamis šalimis. Ir dar taip pat norėčiau trumpai pakomentuoti humanitarinės vizas. Turbūt žinote, kad komisija e, svarsto tą teisinį pagrindą, e, kuriuo remiantis e, asmenys e, galėtų atvykti Europos Sąjungą. Ir Pone pirmininkė, galbūt reikėtų kalbėti ne tiek apie humanitarinės vizas, bet apie humanitarinius leidimus. Nes jeigu yra kalbama apie humanitarinės vizas, susidaro toks įspūdis, kad nu, tam pakaktų tiesiog šengeno vizos. Tačiau, ponė pirmininkė, labai gaila, komisijos nuomonė yra ne visai tokia. Taip, šengeno vizos egzistuoja ir jos yra numatytos planuotiems, trumpiems atvykimams ir buvimams Europos Sąjungoje. Tačiau jeigu asmenių reikia apsaugos, tai jau nėra susiję su e, tuo trumpu buvimu Europos Sąjungoje, va štai tokie asmenys atvyksta ilgesniam laikotarpiui ir tiesiog šengenų, e, šengeno vizos reikalavimai tiesiog netitinka tokių situacijų. Jeigu jūs norite trumpam laikui atvykti Europos Sąjungoje, jūs turite pateikti e, savo paraišką e, paskirties šalies valstybės narės konsulate. Na ir tai reiškia, kad galima pasirinkti tokią valstybę narę, kuris siūlo geriausią e, apsaugą Ir aš tada pateiksiu paraišką dėl šengeno vizos ir mane e, priims, e, man suteiks prieglostį ir taip toliau. Galbūt reikėtų numatyti kažkokią tai kvotą šengeno vizams tokiu atveju, ar visi asmenys galėtų prašyti tokių vizų ir jas gauti ir atkeliauti į Europos Sąjungą. Uh, tikrai yra daug svarbių aspektų, kuriuos reikia apsvarstyti ir galbūt reikėtų kalbėti labiau apie tos humanitarinius leidimus, kurie teisė tai leistų atvykti į ES, tačiau kalbant apie vizų kodekso naująją redakciją ir jos peržiūrą, nežinau, ar ten bus galima rasti atsakymus į visus šios klausimus. Ačiū, ponė Keister, ačiū kad pasidalėjote savo mintimis po mūsų vykusių diskusijų. Taip tikrai buvo gana intensyvės diskusijos su mūsų nariais ir manau tai tik atspindi, koks svarbus šis klausimas yra mums visiems. Ir tikiuosi, kad galėsime apsikeisti nuomonėmis Libė komitete e, artimiausių metų ir tikiuosi, kad galėsite dar sugrįžti pas mus, atsakyti į likusius klausimus. Na, o dabar tęsime savo diskusijas, kalbėsime apie humanitarinės vizas. Ir net nebejoju, kad e, nariai norėtų užduoti ir papildomų klausimų, tačiau dabar laiko tam nebeturime. Ir bus suorganizuotas kitas posėdis, kurio metu bus keičiamasi nuomonėmis dėl humanitarinių vizų, vizų kodekso ir taip toliau ir e, bus paskirta konkreti data. Tad ačiū dar kartą komisijos e, atstovui už bent jau bandymą atsakyti į daugumą patiktų klausimų. Taip pat noriu padėkoti ir kolegoms, taip pat pranešėjams, šešėliniams pranešėjams. Tad kolegos, dabar perėsime prie šeštojo klausimo. Buvo parengta, parengtas tyrimas, humanitarnės vizos viena iš galimybių ar prievolė. Ula Ibsen Jensen e, yra nepriklausoma mokslo darbuotojo teisės klausimais, dirbanti Danijoje ir Lybė koordinatoriai ir komisija užsakė parengti tyrimą ir jis buvo parengtas bendradarbiaujant su Europos politikos studijų centru. Be abejo, įtin įdomi tema, ją jau palėtam, palėtėme ir mūsų ankstesnėse diskusijose. Tad, ponė Ibeniensen, žodis jums. Dėkui, pirmininkė, dėkoju, kad pakvietėt mane e, pristatyti tyrimą apie humanitarnės vizas. Man didelė garbė būti Europos parlamente. Šio pristatymo tikslas yra pateikti pagrindinius dalykus, kuriuos mes pastebėjome atlikdami tyrimą ir e, siekti, kad tai atsispindėtų naujame vizų kodekse. Pirmiausia, e, kokia dabar situacija. Pagal vizų kodeksą humanitarinė viza turi ribotą teritoriškumą, taigi jinai tinka, jinai galioja vienoje ir keliose valstybėse narėse, bet ne visose ir humanitarinės vizos išduodamos pagal 25 straipsnio pirmąją dalį, nukrypstant nuo Šengenos vizo reikalavimų. Praktiškai 19 straipsnio e, ketvirta dalis yra e, kaip ir tas filtras prieš taikant 25 straipsnio pirmos dalies nuostatas, e, kurios numato galimybę išduoti humanitarinės vizas riboto teritorinio galiojimo, taip vadinamas LTV, Limited Territorial Value vizas. Dabar pasižiūrėkim, kaip apibrėžiamos humanitarinės vizos. Šis terminas naudojamas mūsų tyrime. Tai yra vizos, kurios išduodamos humanitarinių pagrindų ir laikantis ES tarptautinių įsipareigojimų. Bet e, tos humanitarinis pagrindas nėra apibrieštas ES teisės aktuose. Dabar ką išskyrė, ką nustatė mūsų tyrimas? Tai du pagrindiniai dalykai buvo nustatyti. Pirmasis yra toksai. Vizų kodeksas yra neaiškus, kalbant apie humanitarinių vizų procedūrą ir atskiros humanitarinių vizų procedūros neišskiria. O antras e, pastebėjimas yra, kad valstybės narės nelinkė labai uh, remti humanitarinių vizų išdavimo. Taigi, neturime aiškios atskiros humanitarinių vizų išdavimo procedūros. E, tyrimo ketvirtoji dalis 24 puslapyje apie tai kalba. Ir čia matome, kad procedūra tokioms vizoms išduoti yra neaiški ir praktiškai tą riboto teritorinio galiojimo viza, e, taip vadinama humanitarinė viza, išduodama remiantis įprastinėmis procedūromis. Pavyzdžiui, jei prieglopščio prašytojas bėga iš šalies, prašo ir prašo Šengeno vizos, kad įvažiuotų į valstybę narę, jis negali prašyti humanitarinės vizos, bet kai prašo Šengeno vizos, gali nurodyti, kad jo pagrindinis tikslas gauti vizą yra mm, gauti tarptautinę apsaugą. Ir tada galima, e, nagrinėjant tokį prašymą, nurodyti, kad toksai prašytojas nori humanitarinės vizos. Bet jei tokio prašytojo prašymas yra ne, nepagristas, nes jis, pažiūrėjau, neturi uh, E, pakankamai lėšų, e, asmeninių lėšų, kad gautų Šengeno vizą, tai tada jis tokios vizos ir negaus. Bet 19 straipsnio ketvirtoje dalyje sakoma, kad tokiais atvejais, kai neužtenka tų finansinių lėšų, galima padaryti išimti dėl apsaugos, dėl, dėl e, humanitarinių aspektų. Taigi čia iškyla du dalykai, dvi problemos. Tas potencialus prieglopšio prašytojas, e, jei e, jo prašymas nepatenkinamas, negali jo apskūsti, nes to nenumato vizų kodekso procedūra bet 20 e, pirmos straipsnio pirmoji dalis numato, kad tokiam prašytojui būtų galima e, numatyti išimti remiantis ES tarptautiniais įsipareigojimais. Bet pagal e, ankstesnį straipsnį, kaip jau minėjom, toks prašymas yra atmestas. Dabar prašant e, prieglopščio prašytojui e, vizos e, medicininiais tikslais. Toks prašytojas irgi tik gali prašyti Šengeno vizos, nurodydamas, kad viza reikalinga mediciniais tikslais, bet jei prašytojas neturi pakankamai finansinių lėšų, kaip tada, tai pareigūnas gali tada nukrypti nuo e, tų e, reikalavimų ir pritaikyti humanitarinį pagrindą. Ir atsižvelgdamas į tą humanitarinį pagrindą, tada nagrinėti tokį vizos prašymą ir tada galima tikėtis, kad toks vizos prašytojas gaus vizą, remiantis humanitarinių pagrindų pagal 25 straipsnio pirmąją dalį. Tas yra įmanoma, bet iš vizų kodekso tai nėra aišku. Ir net jei toks prašytojas gauna e, vizą, tai irgi yra tam tikrų neiškumų. Taigi, ką galėtume daryti, kad šių trūkumų neliktų. Kai kalbame apie vizų kodekso reformą, tai mes čia pateikėme 6, 7 ir 8 rekomendacijas, kaip būtų galima šią problemą spręsti. Šešta rekomendacija sako, kad turėtų būti nuseklesnė sistema E, išduodant humanitarinės vizas ir tarptautiniai ES įsipareigojimai įtrau, turėtų būti įtraukti į galimų išimčių sąrašą, kuris numatytas 19 straipsnėje. Ir tas straipsnis veikia kaip filtras, nagrinėjant tokius prašymus. Toliau septintoji rekomendacija, kad parlamentas prašytų, kad vizų kodeksas būtų uh, aiškus ir kad humanitarinių vizų e, procedūra būtų atskira ir aiški, kad humanitarinė viza būtų tiesiog atskira vizų kategorija vizų kodekse ir kad e, tokios vizos, jų prašymai e, būtų nagrinėjami remiantis 25 ir 24 straipsnių, kad e, čia būtų galima pritaikyti arba humanitarinį pagrindą, e, arba tarptautinių įsipareigojimų pagrindą. Be to, yra ir aštunta rekomendacija mūsų tyrime, kad jei būtų atsisakoma išduoti humanitarinę vizą, būtų numatytas, numatyta galimybė apskūsti Lygiai taip pat tokia galimybė turėtų būti e, numatyta apskundimo galimybė, kai paprasta viza yra neišduodama. Dabar antroji, antrasis dalykas, kurį mes radome atlikdami šią tyrimą, yra tai, kad valstybės narės naudoja įvairias, įvairius mechanizmus humanitariniam vizom, bet nėra linkę paremti bendrą Europos iniciatyvą skirtą humanitariniam vizom. O šiaip 17 valstybių narių turi savo humanitarinių vizų, 16 sąjungos narių turi e, savo sistemas e, humanitariniam vizom išduoti ir nelabai aišku, kokios tos vizos valstybėse narėse išduodamos. Matome tą žemėlapį, kuris apibendrina valstybių narių praktiką, išduodant ilgalaikės vizas, šengeno trumpalaikės vizas bei šengeno trumpalaikės riboto teritorinio galiojimo vizas. E, stebėsenos mechanizmas išduodant tokias Šengeno e, vizas e, nėra veikiantis ir nelabai aišku, tada kokiu pagrindu ir kaip tos vizos išduodamos. Riboto teritorinio galiojimo vizų buvo išduota 12 metais 300 tūkstančių, bet mes nežinom konkrečių priežasčių, kodėl tos riboto teritorinio galiojimo vizos buvo išduotos. Ir tai yra todėl, kad valstybės narės tik teikia komisijai statistinius duomenis. Bet netikia, konkrečių, netikia statistinių duomenų, kodėl, e, ne, apie tai, kiek riboto teritorinio galiojimo vizų buvo išduota ir mūsų duomenys yra paimti iš kitų šaltinių. Taigi pusė maždaug valstybių narių sako, kad naudoja humanitarinės vizos sistemas, bet nėra linkę kalbėti ir, ir pritarti uh, tokiai europiniai ES humanitariniai vizai ir e, į tai turėtų būti atsižvelgiama atliekant vizų kodekso reformą. Bet aišku, čia turime neužmiršti ir valstybių narių teisių ir pareigų. Taigi, kokios rekomendacijos būtų? Pirma, antra, trečioji ir ketvirtoji numato tiesiog bendro pobūdžio klausimus, holistinio pobūdžio, humanitarnius klausimus, o kiti klausimai tai yra tiesiogiai susijęs su vizų kodeksu. Pavyzdžiui, 12 rekomendacija numato, kad reikėtų įdėkti stebėsinos mechanizmą, kurio metu būtų įvertintojai valstybių veiksmai išduodant humanitarnės vizas kadangi pagal šitą e, stebėsinos mechanizmą yra numatyta, kad valstybės darytų apžvalgos, pateiktų statistinę informaciją, o pavyzdžiui, ketvirtoji rekomendacija numato, kad toksai stebėsinos mechanizmas turėtų padėti įvertinti pačias geriausias praktikas, tendencijas. Taigi kodekse reikia daug aiškesnių nuostatų ir be to reikėtų eliminuoti tas nuostatas, kurios netiksliai suformuluoja valstybių narių prievolės vykdyti stebėsiną. Dėkuoju, tikrai buvo labai įdomu ir paaiškėjo, kad humanitarinių vizų klausimas yra labai įdomus valstybėms narėms, patrauklus Tačiau vis dėlto mes dabar negalėtume diskutuoti apie tai, kaip ES mastu pasielgti, apsispręsti šiuo klausimu. Kolegos labai su didžiuliu susidomėjimu klausėsi jūsų informacijos, o dabar, manau, mes galėtume. Uh, suteikti kolegoms galimybę paklausti. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį poniai Grisbach. Bet kartu žvelgiu į sekretoriato atstovą, kadangi aš turiu greitai išeiti į kitą renginį, A, todėl aš siūlau, siūlau kad Lopes Aguilar ir toliai, toliau jisai koordinuotų tą mūsų tolesnę diskusiją ir aš manau, kad e, šitas klausimas ateityje nusipelnus, nusipelnys didelio mūsų dėmesio. Matau, kad kolegos prašo žodžio, tačiau mano sekretoriato atstovai rodo man, kad mes nebeturime laiko ir turime pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Pirmininkė, mes turime 45 minutės debatams, galim šiek tiek viršinti, viršyti tą laiką. Manau, kad šis tyrimas yra nemažiau svarbus negu vizų kodeksas. Šis klausimas labai svarbus ir tikrai galim jam skirti daugiau laiko. Aišku, tada nukirptume laiką iš kitų klausimų. Ar jūs norite, pirmininkė, kad sumažintume diskusijų laiką? Tikrai aš nenorėčiau tam pritarti, pirmininkas. Dėkoju, kad taip padėdi man mano pirmininkavimo darbe. Aš tikrai norėčiau, kad prancūzai būtų nedraugiški ne, ne ir atitiktų tuo būdu savo stereotipus, o dabar tu kartu su sekretoriatu neduodi man visai veikimo laisvės. Mes turime e, veikti, turime dirbti toliau. Pono Lopės Agilar dokumentas yra išsamus, o humanitarinės vizos klausimas dar yra tik tokiam pradiniam etape, reikia tolesnių diskusijų, matom yra tyrimas, kuris tik buvo pristatytas. Jau noriu pasakyti, kad mūsų diskusijos ankstesniais klausimais buvo pakankamai išsamios, galėjo pasisakyti nemažai mūsų komiteto narių ir šešėliniai pranešėjai. Taigi mūsų diskusijos e, kitais vizų klausimais buvo išsamios. O kaip jau minėjau, pažadu, kad humanitariniai vizai skirsime ateityje daugiau laiko ir tikrai šį klausimą aptarsime tarp koordinatorių pirmadienį Strasbūrė. Pažiūrėsime, kaip toliau galime dirbti su šiuo klausimu. Labai norėčiau padėkoti mūsų svečiui, ponė Jensen. Labai ačiū. O dabar dirbkime toliau. Septintasis mūsų darbo tvarkės punktas - tam tikrų nekaltumo prezumcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamai bylą teisme elementų užtikrinimas. Ši direktyva yra susijusių su kitomis direktyvomis, kurios mm, ir, ir tai atsispindi 2009 metų tarybos norą mm, užtikrinti daugiau teisių baudžiamajame procese. siekiant užtikrinti pagrindinių teisių apsaugą. Šiandien mes svarstysime e, pakeitimus, kurie yra siūlomi ir suteiksime žodį. Pirmiausia pranešėjai Natalie Grisbek, o po to šešėliniams pranešėjams. Dėkui, ponė pirmininkė, e, e, gerbiami kolegos. Tikrai prancūzai yra linkę bendradarbiauti. Noriu jūs užtikrinti. Tikiuosi, kad mūsų diskusijos bus turiningos. Svarstant direktyvos pasiūlymą, dėm tam tikrų nekaltumo prezumcijos elementų užtikrinimo. Jau trečią kartą mes keičiamės nuomonėmis. Vasario pradžioje, maždaug prieš mėnesį, pristačiau pirmąjį pranešimo projektą, kurio tikslas yra sustiprinti teisio apsaugą, pateikiau 44 pakeitimus. Kolegos prašė, kad šiek tiek pailgintume laiką pakeitimams pateikti, tas ir buvo padaryta ir dabar esame gavę 180 pakeitimų. Aš džiaugiuosi, kad taip aktyviai uh, dalyvauja kolegos šiame darbe, nes tai iš tiesų rodo, e, kokia svarbi ši direktyva yra ir koks svarbus yra nekaltumo prezumcijos e, užtikrinimas, kaip ir pagrindinių teisių užtikrinimas, kurį minėjo pirmininkas. Nes pagrindinė žmogaus teisų deklaracija tai aišku, pirmiausia yra nekaltumo prezumcijos užtikrinimas atsakovui, nes mes siekiame, kad ES piliečiai turėtų teisę į bešališką bylos nagrinėjimą teisme, kad nebūtų piknaudžiaujama baudžiamojo proceso metu trumpai pasakysiu, kad tie daugelis pakeitimų pateiktų kolegų ir šešėlinių pranešėjų siekia štai ko. Keturias pagrindinės mintis čia galėčiau išskirti. Didesnė teisinė mm, apsauga, parlamento poziciją irgi norėtų sustiprinti komisijos pasiūlymą, kad turėtume ambicingą direktyvą ir siekiame, kad mm, būtų galima harmonizuoti valstybių narių nuostatas, padarant jas dar ambicingesnėmis šioje srityje, o ne atskėdžiant Pakeitimais siekiama taip pat patobulinti tekstą. Vakar tik tai gavau pakeitimų prancūzišką versiją ir čia pateiksiu tik keletą, aštuonis ar septynis komentarus apie tuos pakeitimus. Pirmiausia, daugelis kolegų pateiktose pakeitimuose pritarė tam, kad reiktų išplėsti direktyvos taikymo sritį, ką ir aš siūlau savo pranešime, kad e, į jos taikymo sritį patektų ir juridiniai asmenys, nes ir juridiniai asmenys pagal Europos teisę juridiniams asmenims gali būti taikomos e, tokios baudžiamojo kodekso priemonės. Taip pat e, siekiama, e, kad administracinės e, procedūros, kurios turi baudžiamai poveikį, irgi patektų į direktyvos taikymo sritį. Ir aiškiai apibriežti, kada direktyva pradeda galioti ir kada jos galiojimas baigėsi. Toliau 17 pakeitimas e, kalba apie tai, kad negalima mm, prievartos būdu e, gauti įrodymus prievartos ar spaudimo būdu siekti gauti įrodymus. Toliau kiti pakeitimai yra susijęs su ketvirto straipsnio turiniu, tai yra pagrindinis straipsnis e, skirtas nekaltumo prevencijai ir jame draudžiama iš anksto prisimti kaltę kaltinamajam. E, tokia nuostata yra iš 18 amžiaus atėjusi ir e, pakeitimais siūloma neleisti iš anksto e, kaltinamajam, įtariamajam deklaruoti savo kalties. Čia taip pat kalbama, kad e, nekaltumo prezumcijos medija priemonės neturėtų galėti pažeisti Aišku, čia jau kalbame taip pat ir apie spaudos laisvę, ir apie piliečių apsaugą. Ši idėja taip pat buvo ir mano pranešime ir aš labai džiaugiuosi, kad tokių subtilių klausimų irgi yra pateikta nemažai pakeitimų. Ketvirtas punktas. Labai daug pakeitimų yra skirti tam, kad į direktyvos tekstą būtų įtraukta nuostata dėl to, kad įrodymų naštos perkelimas e, gali būti pavojingas. Taip pat nemažai pakeitimų siekia patikslinti šeštą ir septintą straipsnius, kur kalbama apie teisę nekalbėti. Tai yra nauji e, pasiūlymai, tai yra teisė nekaltinti savęs ir teisė nesutikti bendradarbiauti. Šie dalykai yra komisijos pasiūlymai ir dėl to yra nemažai pakeitimų šeštam ir septintam straipsniui, kuriais e, tikiuosi šie straipsniai bus sustiprinti. Toliau dar vienas dalykas, kuris man yra labai svarbus. Tai yra įrodymų rinkimas, pažeidžiant e, teisę e, nebendradarbiauti, e, pažeidžiant įtariamo teisę tylėti ir nebendradarbiauti. Čia irgi yra nemažai pakeitimų, kolegos ir šešelniai pranešėjai visi laikosi vienodos nuomonės šioje srityje ir galiausia galiu pasakyti, kad nemažai pakeitimų e, siūlo naujus, novatoriškus ir įdomius elementus. Tai yra įtariamojo ar kaltinamojo asmens buvimas per e, bylos nagrinėjimą. Tie e, pakeitimai labai įdomus nes jie siūlo naujoviškai e, organizuoti bylos nagrinėjimą. Man ne visi pakeitimai yra primtini, nes kai kurie iš jų mažina įtariamajam teikiamas garantijas, dėl jų reiktų pasikalbėti bet e, aš manau, kad mes visą tai aptarsime ir mums pavyks susitarti. Kitą savaitę jau pirmąjį kompromisinių pakeitimų paketą esu pasirengusi pateikti. Nebus taip paprasta tą padaryti, bet manau, kad mes visi kartu e, rasime tas bendras formuluotės, ir galėsime būti pasiruošę trilogui. Šis pasiūlymas yra svarbus, juolab, kad dabar Europos Sąjungos teisėje kaip ir išplaukia, išsilieja, silpnėja tas nekaltumo prezumcijos principas. E, tai todėl mums yra labai svarbu uh, turėti aišku uh, pranešimą šią temą, aišku, konkretų, uh, aiškiai atskleidžianti mūsų parlamento ambicijas ir aiškę poziciją. Net ne 20 minučių kalbėjau, taigi labai Dėkoju visiems uždėmesi. Jūs kalbėjote ne per ilgai, kadangi šitas procesinių teisų užtikrinimas yra labai svarbus klausimas. Aš matau, kad visi šešėliniai pranešėjai yra atvykę ir diskusija tikrai bus pakankamai išsami. EPP vardu Skalk. Skalk nėra, todėl Boska turėtų kalbėti jo vardu. I'm not familiar with it. So. Mrs. Boskar, sorry. Yes, thank you very much uh, on behalf of uh, Kinga Gal. Kingos įgaliota, kuri yra šešėlinė pranešėja EPP frakcijoje, norėčiau tiesiog perskaityti jos uh, tekstą. Ji pirmiausia apgailastauja, kadangi ji turėjo dalyvauti biuro posėdėje ir negalėjo atvykti į šį posėdį, tiesiog aš perskaitau jos tekstą. Dėkoju pranešėjų už nuveiktą darbą. Iki šiol galutinis mūsų bendrų pastangų tikslas užtikrinti teisingą tai, bylos nagrinėjimą visoje Europoje Sąjungoje, atsižvelgiant į E, e, ginčio šalių teises, vadovaujantis ES sutartimi ir pagrindinių žmogaus teisų konvencijos nuostatomis. E, mes pritarėme pradiniam pasiūlymui, kuriuo yra siekiama apginti įtariamųjų procesinės teises, tačiau Ir, ir, tačiau negali būti per didelės teisės suteiktos um, kaltinamiesiems ir kaltinamiesiems asmenėms, kad nebūtų sukliudama tyrimui, kad nebūtų pažeisti baudžiamo tyrimo procesai. Todėl labai svarbu užtikrinti kiekvieno atmens E, pasitikėjimo nacionalinėmis teismo sistemomis ir taip pat užtikrinti tinkamą proceso e, tvarką. Galvojant apie žmogaus teises, reikėtų numatyti galimybę neteikti parodymų iš vienos pusės ir kitų atveju o, išklausyti abiejų pusių, kai yra nagrinėjimas bausmės skirimo klausimas. Taigi ir įtariamieji, ir kaltinamieji turėtų pasitikėti teismo procesų skaidrumu ir objektivumu. Labai svarbu kad įgyvendinus šitą teisės aktą ES teisinės sistemos būtų stipresnės, skaidesnės Taip pat dokumente yra daroma nuoroda į žmogaus e, pagrindinių teisių hartiją, taip pat e, tarptautinę žmogaus teisų konvenciją ir kitas konvencijas ir mes pritarėme, kad e, baudžiamojo persekiojimo institucijų prievolė yra įrodyti kaltą ir todėl tuo reikėtų vadovautis e, siekiant apginti kaltinamųjų arba įtariamųjų asmenų teises e, baudžiamo proceso metu ir taip pat reikėtų e, siekti, kad žiniasklaidos priemonėmis iš anksto uh, įtariamasis arba kaltinamasis nebūtų pasmerkimas. Ir žinoma, mes esame nusiteikę bendradarbiauti ir e, spręsti klausimus dėl kompromisinių pasiūlymų. Birgit. Ačiū pirmininkė. Manau, kad visi sutinkame su tuo, kad komisijos pasiūlymas nenumato kokiu nors konkrečių pasiūlymų dėl to, kad būtų iš tikro laikiamasi nekaltumo presumpcijos ir kad būtų užtikrinta visiems galimybė dalyvauti bylos nagrinėjime. Taigi komisijos pasiūlyme yra pakankamai daug silpnų vietų, e, pranešėja jas nurodė savo pranešime ir todėl mes galėtume ko gero pritarti pačiam principui, tai yra, kad reikėtų numatyti e, įtarimo teisių apsaugą, prievartos negali būti jokios ir negali būti jokiais privesniais būdais išgaunami prisipažinimai. Taigi pranešėja nuveikė didžiulį darbą, aš norėčiau uh, pratesdama jos mintis pasiūlyti, kad reikia pasiūlyti pratesti e, bylos nagrinėjimo laiką, kadangi teismas turi turėti galimybę iki galo išsiaiškinti kaltumo ar nekaltumo klausimus. Kitas dalykas - teisė į nekaltumo presumpciją. Taip pat pavyzdžiui, pateikus informaciją žiniasklaidai yra pažeidžiama ir todėl tolesnėse procedūrose reikėtų dar kartą grįžtų prie e, tam tikrų apibrėžimų, kaip e, tokie kaip viešasis pripažinimas arba pareiškimas ir reikėtų užkirsti kelią, kad išorės priemonės, žiniasklaidos priemonės nepaskelbtų asmens iš anksto kaltu. Todėl reikėtų užkirsti kelią, kad nekaltumo presumpcijos principas nebūtų pažeidžiamas už teismo ribų. Kita vertus, šitas kaltinamasis nebūtų baudžiamas papildomai, jeigu jis negali atvykti į bylos nagrinėjimą dėl objektyvų priežasčių. Aš anksčiau rengiau panašų pranešimą ir jame kalbėjau apie tai, kad reikia įtariamai asmenį informuoti apie jo teises, o tai reiškia, kad reikia atitinkamų nuostatų dėl teisių išaiškinimo. Aš manau, kad pranešėja e, e, sugebėjo parengti pakankamai priimtinus kompromisinius pasiūlymus ir juos įgyvenus komisijos pasiūlymas galės būti pagerintas. Dank u wel, voorzitter. En ook... Uh... Dion. Ačiū pirmininkė, dėkuoju pranešėjai. Mūsų frakcija jau anksčiau minėjo, kad Grysbach pranešimas yra puikus pagrindas toliau diskutuoti. Ir galbūt dėl to aš pristatysiu tik tai keletą mūsų frakcijos e, pakeitimų siūlymų. Vien dėl to, kad pranešėja nuveikė didžiulį darbą ir pristatė kompromisinius pasiūlymus, tai mes manome, kad vertėtų tik tai pagalvoti apie jų dar didesnį tobulimą, pagerinimą, taip kaip siūlė SND ir žaliųjų frakcija. Tiesiog reikėtų juos dailinti, gludinti, tačiau nenorėčiau, kad būtų teikiami kokie nors kompromisės pasiūlymai, kuriais apskritai būtų um, kišama um, pagaliai į pranešėjos uh, ratus. Taigi, diskusijos metu reikėtų pagalvoti apie teisėjo galimybės e, e, teismo proceso metu atsižvelgti į kitas aplinkybės, į švelnes aplinkybės. Aš manau, kad ta teisėjo e, iniciatyva turėtų būti kaip nors atspindėta šiame pasiūlyme. Žaliųjų vardu Albrecht. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Grysbach, už puikų pranešimą. Aš manau, kad mes galėtume e, susitarti parlamente ir žinoma, labai svarbu po to paraginti valstybę susitarti dėl ko, dėl ko mes susitarsime, o tai yra dėl pagrindinių žmogaus teisių užtikrinimo teismų minio proceso metu. Papildydamas Zipę ir kitų kolegų mintis, norėčiau pasakyti, kad įrodymo prievolės perkelimas turėtų būti e, labai atsargiai e, siūlomas ir nemanau, kad tos e, e, kaltinamoji asme, asmens teisės turėtų būti kaip nors silpninamos ir aš manau, kad e, yra privalomojo pobūdžio informacijos pateikimas turėtų būti apskritai nenagrinėjimas šiame kontekste. Jeigu būtų atsižvelgiama į tuos mūsų pagėdavimus, e, galbūt mes galėtume susitarti dėl teksto, kuris būtų priimtinas ir tarybai. Taigi mes optimistiškai vertiname galimybę susitarti čia. FTD vardu žodis poniai Ferrara. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū labai už suteiktą žodį. Taip pat norėčiau pasveikinti ir ponę Grisbek puikiai atlikus savo darbą. Šiam pranešimui tikrai pritarėme, jį palaikome ir pateikti pakeitimai tiesiog e, dar kartą patvirtina tą poziciją, kurios laikosi pranešėja. Turiu porą pastabų dėl pakeitimų, kuriuos pateikėme. Visų pirma, dėl įrodinėjimo prievalės perkelimo. Man susidarė toks įspūdis, jog visi pritarė um, visiškam uždraudimui, tačiau mes taip pat bandėme um, iškelti klausimą susijusiu su tuo, kaip yra renkami įrodymai. Ir ar yra suteikiama galimybė įtariamajam ar kaltinamajam e, pateikti savo turimus įrodymus, kaip prieš priešą prieš juos surinktiems įrodymams. Nu, kalbant apie tas deklaracijas, kurios pridedamos prie prisipažinimų, reikia užtikrinti, kad viskas būtų tinkamai vykdoma ir kad principai būtų taikomi ne tik teisės saugos institucijoms, kad jų turėtų laikytis ir žiniasklaidos priemonėms. Labai svarbu užtikrinti, kad pavyzdžiui, e, straipsniai skelbiami spaudoje e, ir jeigu juose daroma nuoroda į kaltinamą į asmenį, būtų visada pabrėžiama, kad asmuo tik yra kaltinamas, tačiau nebūtinai e, pripažintas kaltu. Kalbant apie teisę tylėti, turbūt visi mm, pritarėte, kad tai negali būti naudojamas kaip įrodymas prieš asmenį, jeigu asmuo atsisako bendradarbiauti. Ir tai tikrai negali būti laikoma kalties įrodymu. Taip pat labai svarbu uždrausti bet kokią mm, prievartos formą. Negalima E, taikyti jokio spaudimo, kankinimo ar prievartą versti prisipažinti. Nu, kalbant apie teisę nebendradarbiauti, čia nesu tokia tikra dėl šio elemento. Nežinau, ar tikrai reikėtų palikti šį elementą, ypač turint omenyje tai, e, kad e, tą nuostatą būtų galima gana pavojingai interpretuoti, aiškinti. Ir jeigu pagalvotume apie kai kuriuos atsisakymą bendradarbiauti e, būdus, taip, jie gali būti teisėti. Tačiau vis dėlto, kalbant apie 8 straipsnį, norėtųsi daugiau vaiškumo. Ir kalbant apie tai, jog yra vykdomos teisminės procedūros, asmo turi būti tinkamai apie tai informuojamas, jam turi būti pranešama. Ir jeigu vyksta svarstymai, asmenį taip pat reikia informuoti, kad vyksta bylos svarstymas, asmens bylos svarstymas ir taip užtikrinti, kad asmo galėtų dalyvauti. Na, o jeigu žmogus negali pasisamdyti advokato, taip pat svarbu užtikrinti, kad advokatas tokiam kaltinamajam asmeniui būtų paskirtas Na, o kalbant apie naują procedūros e, pradėjimą, e, pakartotiną svarstymą, e, taip pat reikia numatyti tokią galimybę, jeigu atsirastų naujų įrodymų, nes jeigu jau tokių įrodymų būtų, tada tikrai reikia numatyti galimybę iš naujo persvarstyti bylą Ir tokia galimybė turi išlikti, kalbant apie kaltinamųjų asmenų teisės. E, tikrai reikia numatyti galimybę persvarstyti bylą, jeigu atsiranda naujų įrodymų, ar jeigu paaiškėja, kad buvo kažkokių klaidų įsivėlę į pirminės procedūras. Taip pat be abejo tai yra susiję ir su kompensacija, tiek ir moralinė, nes labai svarbu užtikrinti, kad bent jau būtų bandoma e, paskirti kompensaciją, pavyzdžiui, už tą laiką, kuris buvo neteisėtai e, praleistas kalėjime. Dar vienas svarbus elementas. Kai e, teismo procesas laikomas baigtu, Man trūksta iškumo šio klausimu, nes kalbant apie teisminius procesus, jie yra sudaryti iš trijų pagrindinių dalių ir kai pasiekiama jų pabaiga, e, paskiriama bausmė ir jau būdna išnagrinėtos pateiktos apeliacijos. Tačiau kalbant pavyzdžiui apie DNR testus, apie biologinių imčių analizę ar tokio pobūdžio e, įrodymų e, paieška turėtų vykti tik tada, kai buvo suteiktas e, aiškus visuomenės institucijų leidimas. Ačiū. Lora, tikrai akivaizdu, kad išmanote teisinius klausimus, nes ir tikrai itin detaliai pasisakėte. Na ir kolegos, prašau jūsų laikytis numatyto dviejų minučių kalbėjimo termino. Dabar žodis ponui datė. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau Nadalį Grisbek padėkoti už atliktą darbą. Žinau, kad Natalį su EPP pranešėjų glaudžiai bendradarbiavo bei su kitais šešėliniais pranešėjais gerinant tekstą komisijos pasiūlymo ir tikimės, kad mums pavyks turėti tinkamą kompromisą ir subalansuotą tekstą. E, šis pasiūlymas yra susijęs su direktyva ir dokumentų paketu, e, teisės aktų paketu apie mm, teisinę tarpusavio pagalbą. Taigi turime išlaikyti nuoseklumą tarp šių teisės aktų aišku, kad turime numatyti visas reikalingas nuostatas, kad sustiprintume nekaltumo prezumcijos apsaugą, kad žmonės dar nenuteisti nebūtų iš anksto nuteisiami. Turime saugoti Europos piliečių pagrindinės teisės. Kalbant apie taikymo sritį. Aš e, pritarčiau e, taikymo srities išplėtimui e, ir tam, kad laiko prasme nekaltumo prezumcija irgi būtų taikoma, turint galvoje visą tyriamąjį procesą ir bylos nagrinėjimą, ilgiau negu kad yra dabar numatyta. Ir uh, tai leistų atitinkamai sustiprinti ir nacionalinės nuostatas. Kalbant apie teisinę, e, teisminę tarpusavio pagalbą, čia turime neužmiršti nepilnamečių, nes yra atitinkamos baudžiamojo kodekso nuostatos taikomos nepilnamečiams. Ir aš planuoju pateikti pakeitimų šioje srityje, E, tai yra mm, teisminės tarpusavio pagalbos teikimas konkrečiai e, nepilnamečius liečiančiais atvejais. Dabar žodį suteiksime žodį poniai Džanyčiai. Ji yra pranešėja, kuri aptarė su vaikais susijusius klausimus. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Grisbe, kuri puikiai atliko savo darbą. Man atrodo, kad pateiktų pakeitimų skaičius tik įrodo, koks svarbus šis klausimas yra mums visiems ir, kaip minėjo Benadeta, tai yra viena iš sudėdamųjų e, procedūrinių garantijų e, sistemos dalių. Na ir taip, aš pati esu pranešėja ir turiu pasakyti, kad direktyva e, Darbas su direktyva juda į priekį, vakar prasidėjo trišalis dialogas ir bandama siekti spartaus progreso. Norėčiau padėkoti prieš mane e, pasisakiusiai nariai, atleiskite, kad nepamenu jūsų pavardės, tačiau kalbant apie nepilnamečius ir jiem e, ir jų tam tikrų teisų užtikrinimas yra įtin svarbus elementas. Na ir kalbant apie ponios Grisbek parengtą pranešimą, turiu pasakyti, kad tiek ir jie, tiek ir šešėliniai pranešėjai puikiai atliko savo darbą ir frakcijos tikrai puikiai bendradarbiavo tarpusavyje. Na ir be abejo, visada siekiama sustiprinti pirminį komisijos pateiktą pasiūlymą. Na ir kalbant apie procedūrinių garantijų sustiprinimą, e, būtent. E, E, to siekiant buvo pateikta įvairiausių pakeitimų. Na ir tikrai nenoriu užtęsti mūsų diskusijų, tačiau norėčiau susitelkti ties dviem straipsniais - šeštu ir septintu. Kalbant apie šeštąjį straipsnį, tikrai gyvybiškai svarbu aiškiai įvardinti, e, kad asmuo turi teisę e, neapkaltinti savęs ir neduoti parodymų prieš save ir Taip pat kalbant apie teismo priimamą sprendimą bei ribojamųjų priemonių taikymą. Dar iki to sprendimo turiu pasakyti, kad neretai yra taikoma ši priemonė neteisingai, bandant priversti asmenį prisipažinti ar bendradarbiauti. Tai tikrai itin džiaugiuosi pateiktais pakeitimais, kurie sprendžia šias problemas dabar dėl teisės tylėti. Labai svarbu pabrėžti, jog tą teisę turi asmenys turėti ir, pavyzdžiui, asmuo net gali būti neapkaltintas nieko, tačiau vėliau tapti įtariamuoju e, tolesniuose tyrimo etapuose. Kalbant apie mano minėtus straipsnius, labai svarbu kalbėti apie įrodymų primtinumą. Ir kalbant apie mūsų pastangas, e, kurias įdėjome, bandydami padėti pranešėjai, manau, tai tikrai lems puikų darbo rezultatą. Ačiū. Pirmininkas. Ačiū, Katrina. Paskutiniai pasisakantieji bus Lopes Aguilar ir ponė Meijer. Fernando žodis dabar jums. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Tikrai pritariu tiems paramo žodžiams, kuriuos išsakė ne vienas mūsų narys. Pranešėjai tikrai puikiai atliko savo darbą, tada ačiū poniai Grisbek. Ačiū, kad jis skiria tiek daug dėmesio šiam dokumentų rinkiniui, kuris bando ištaisyti trūkumus esančius būdžiamosios teisės rytyje ir užtikrinti būdžiamojo teisės vykstant būdžiamajam procesui. Mano nuomonė, vienas svarbiausių klausimų tai yra e, teismo sprendimas priimant kaltinamajam nedalyvauji. Kalbant apie teisę išintilėti, teisę nebendradarbiauti, išlaikyti nekaltumo prezumciją ir taip toliau. Ir taip pat tų įrodymų, kurie buvo surinkti prieštaraujant pamatiniams E, pamatiniams žmogaus teisėms atmetimas. Taip, tikrai tai palaikome ir tam pritarėme ir turbūt visi galime tai padaryti, tačiau kalbant apie teismo sprendimo prieimimą kaltinamajam nedalyvaujant, turiu pasakyti, kad tikrai yra nemažai skirtumų, kalbant apie skirtingas valstybių narių taikomas teisinės sistemas. Uh, Kai kurios valstybės narės vadovaujasi baudžiamojų kodeksu, kuriame yra numatyta, kad galima nuteisti asmenį, jam nedalyvaujant, kai įtariamasis ar kaltinamasis nebendradarbiavo, e, vengė e, atvykti į procesą, nors tas bendradarbiavimas e, yra privalomojo pobūdžio ir taip jis bandė apeiti tą teisminę sistemą ir taip suteikia pagrindą manyti, kad jis ar ji e, bando tiesiog pasislėpti nuo teisingumo. Na, tai tikrai nėra e, nesvarbus elementas, kalbant apie atskiras valstybės narės. E, bei ten mm, priimtus sprendimus ir Europos teisingumo teismo priimtus sprendimus, taip pat neretai ir žmogaus teisų teismo sprendimus. Man atrodo, kad tai būtų puikiai galimybė šiek tiek labiau nušviesti e, tą gana svarbų bendradarbiavimo tarp valstybių narių e, aspektą, ypač kitai susijęs su Europinio teisingumo vykdymo baudžiamojo teisingumo srityje. Ir labai svarbu paminėti, kad reikia užtikrinti bendradarbiavimą ir remtis tuo tarpusavio pasitikėjimu ir pripažinimu, kalbant apie baudžiamųjų teismų priimamus sprendimus ES valstybėse narėse. Man atrodo, tai yra tikrai labai svarbus klausimas, kurį turėtume apsvarstyti ir tikiuosi, kad E, galutinėse išvadose, kurios bus padarytos, į tai bus atsižvelgta, bus paliesti tie skirtumai, kurie dar egzistuoja tarp atskirų valstybių narių teisminių sistemų. Ačiū labai. Dabar žodis poniai Holmajer, prašau. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai Mano manimu svarbus yra štai kokie aspektai. Europos Sąjunga, norėdama apginti pagrindinės teisės ir asmens teisės, turėtų užtikrinti nekaltybės presumpcijos principą taikymą iki pat e, baudžiamojo proceso pabaigos ir iki teismo sprendimo. Tai reikštų, kad baudžiamojo tyrimo institucijos, prokuratūros, advokatūros turėtų vengti iš ankstinio vertinimo ir neteikti informacijos žiniasklaidai apie bylos eigą, kuri galėtų sukurti visuomenėje tam tikrą iš ankstinį nusistatymą mm, kaltinamojo atžvilgių. Tokių bylų pastaruoju metu mūsų šalyje ir kitose šalyse E, padidėjo ir svarbu į tai atsižvelgiant e, vadovautis įrodymais, o ne kaltumo e, įtarimais. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad tos pačios teisės būtų taikomos ir nepilnamečiams, ne tik suaugusiems. Nežinau, ar į tai reikėtų atkreipti dėmesį, tačiau bent jau pats principas turėtų būti taikomas ir vieniems, ir kitiems. Norėčiau padėkoti kolegiai Gryspach, kuri pasiūlė tam tikrus e, komisijos teisės akto pakeitimus ir kurie galbūt galėtų pagerinti situaciją Um, teisminiuose procesuose valstybėse narėse. Fred, uh, Ačiū labai, matau, kad tikrai e, palaikomas panės grįžbėk atliktas darbas ir um, galbūt e, dar komisijos atstovė norėtų suringuoti. Turite 30 sekundžių. Taip, komisija taip pat džiaugiasi ponios Grisbek parengtų pranešimų. Džiugu, kad palaikomas mūsų pasiūlymas ir uh, siekiama labiau pasigilinti tam tikrus elementus. Pasiūlymas dėl direktyvos yra įtin svarbus ir e, nekaltumo prezumcijos dokumentų rinkinys yra vienas pagrindinių ramšių, kuris padės užtikrinti aukštą apsaugos lygį. Džiugu, kad ir šešėliniai pranešiai, taip pat kiti komiteto nariai pademonstravo tokį susidomėjimą šiuo dokumentų rinkiniu. Ir tikrai buvo pateikta nemažai pakeitimų, taip pat buvo iškelta svarbių klausimų pranešime ir Manau, kalbant apie pateiktus pakeitimus, dar reikia tolesnių diskusijų, taip pat laukiame ir trišalio dialogo diskusijų. Komisija nebejotinai konstruktyviai ir aktyviai dirbs ir sieks geriausio įmanomo rezultato. 36 sekundės, 36 sekundės sako kalbėtoje pirmininkas. Na, turbūt komisijoje pagarsėsiu kaip itin griežtas pirmininkas, kuris netgi skaičiuoja sekundės. Na ir kovo 31-ąją vyks balsavimas, Natali, ar nori dar kažką pasakyti? Dėkui, pirmininkė, keletas trumpų komentarų. Labai norėčiau padėkoti visiems kolegom, šešėliniam pranešėjam komisijai už pasiūlymą susikonspektavau jūsų išsakytas mintis e, tiek dėl e, tų dalykų, kuriem kolegos pritarė, tiek dėl tų, e, kuriem prieštarauja Rašnedatį, buvusi Prancūzijos teisingumo ministrė ir kiti kolegos išsakė savo mintis. Renksimės trilogui pasižymėjau visus klausimus, negaliu dabar juos atsakinėti, nes nėra laiko ir tikiuosi, kad parengsiu ger... tinkamą kompromisą. Nebent suteiktumėt man keletą minučių atsakyti į tos klausimus. Pirmininkas sekretoriatas nenorėtų jums duoti laiko, bet aš duosiu keletą minučių. Bent jau dėl to, kad jūs prancūzė. Taigi, prašom, prašom, atsakinėkit į klausimus. Dėkui, pirmininkė. Trumpai pabandysiu atsakyti į klausimus. Kinga gal pasiūlymas, kur, kuriam ponė Boskor pritarė. Tai, ką sakė Monika, mūsų pagrindinė, pagrindinis siekis yra rasti pusiausvirą, kad būtų e, gerbiami principai, bet ir užtikrinama teisų apsauga, laikantis pagrindinės žmogaus teisų hartijos. Ypač Birgit Sibel esu dėkinga už kruopštų darbą, jinai labai gerai išmano baudžiamosios teisės rytį. Ir noriu pasakyti, kad mes toliau tęsime darbą, ypač um, turiu galvoje situacijas, kai informacija nuteka į žiniasklaidą, tokios situacijos nėra mm, paprastos, kai reikia jas numatyti teisės akte. Aš džiaugiuosi, kad tekstas atitinka tas vertybės, kurio, kurias siekiame apginti, kalbant, kalbant apie teisėjų nepriklausomumą. Tai pranešime kalbame apie situacijas, kai įtariamasis bendradarbiauja su teismu. Šiandieną aišku, kuriam dalykam daugelis kolegų pritarė pritariu ir pasiūlymui dėl laiko aspekto, kad sprendimas yra, sprendimas yra kad, kad procedūra e, taikoma laiko prasme iki tada, kol paskelbiamas sprendimas. Rašta daty e, labai neblogai e, padirbėjo teisminės pagalbos srityje, tarpusavio teisminės pagalbos srityje. Ir čia turime neužmiršti nepilnamečių pažeidžiamumo, nepilnamečių ir vaikų pažeidžiamumo. Šie dalykai man irgi svarbus ir tai yra susijęs su vaikų e, ir nepilnamečių teisų apsauga. Taip pat kita kolegė kalbėjo apie principą tylėti ir savęs nekaltinti ir jo atitinkamą numatymą ir taikymą asmenims, kurie nėra įtariamieji. Kaip jau minėjau, dar šeštą straipsnį turėsime pakoreguoti ir mm, tai yra susijęs su įrodymais, kurie išgaunami prievartą. Taigi čia dar mūsų laukia darbas. Dar vienas dalykas, svarbus dalykas, kurį kolega Lopės Agijar paminėjo, jis išmano gerai šią sritį, tai yra nuteisimas asmeniui nedalyvaujant in absentie žinome, kad tokie atvejai būna. Bet žinome ir atvejų, kai e, specialiai neatvykstama į teismą ir tada mm, neįmanoma ir yra atvejų, kai neįmanoma nuteisti. Čia turime kalbėti e, apie tai, kad šis klausimas yra pakankamai jautrus ir asmuo arba jį atstovaujantis asmuo turi būti teisme. E, tikiuosi, kad mums pavyks rasti tą pusiausvyrą, kurios ieškome e, ir būsime pasirengę trilogui. Dėkoju, Klodai. Um, Ačiū, Natalie. Taigi mes matome, kad vizų duomenų rinkinio ir uh, E, įtariamo teisų klausimas yra labai sudėtingi dalykai ir diskusija vyko labai įdomiai, turiningai dėkuoju Jums už ją. Dabar negalime tęsti šios diskusijos ir balandžio pirmosios. Dabar perėsim prie kito darbuotojas klausimo, tai yra aštuntojo. Kokia čia yra Um. Pagrindinių teisų agentūros klausimas. E, yra numatyta aptarti 2015 metų e, veiklos programą ir taip pat perspektyvas e, iki 30 metų. Aš man malonu pristatyti pasveikinti valdybos direktorių, kuris pristatys agentūros veiklos programą 2015 metams. Tai yra e, Maja Sakslin. Ir pristatyti kolega Sakslin. Galbūt pirmiausia žodį suteiksiu Sakslin, o po to suteiksiu žodį jums pirmam ir kolegai dar kartą atsakyti, kolegai dar kartą atsakyti į klausimus. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Gerbė parlamento nariai. Dėkoju jums už galimybę informuoti apie ES pagrindinių teisų agentūros veiklą šiems metams. Ir dėkoju iš anksto už bendradarbiavimą, už paramą kurią e, mes patyrėme, kadangi mano kadencija kaip e, valdybos pirmininkė e, jau baigėsi. Kolega Kierum pakalbės apie pagrindinius mūsų veiklos pasiekimus, apie iššūkius, su kuriais mes susidurėme savo veikloje. Pirmiausia, norėčiau pagalvoti apie, pakalbėti apie kai kuriuos svarbiausius agentūros įgyvendamus projektus. Metinėje programoje 2015 metais yra nurodytos trys pagrindinės e, sritis tai - taika, lygybė ir teisingumas. Pirmia, laisvės. Kas... Laisvės Pirmiausia, mes atkreipiame dėmesį į įvairias išnaudojimo darbe e, apraiškas. Todėl yra nurodomos socialinės teisės, taip pat judėjimo teisės. Buvo atlikta tyrimai, kuriuose atsakyta, kur respondentai atsakė į klausimus apie situaciją, pavyzdžiui, žemės ūkijoje, statyboje, namų ūkija ir namų ruošos ir tvarkybos darbuose. Iš tos apklausos paaiškėjo, kad vis dėlto kai kurios direktyvos turėtų būti keičiamos, papildomos arba pavyzdžiui e, aukų teisių užtikrinimo direktyva turėtų e, numatyti atsakymus į tas abejonės, į tas problemas, kurios išriškėjo. Kitas projektas numato išsiaiškinti, kokie pažeidimai yra daromi, kai yra renkami ir tvarkomi duomenys apie asmenis, kurie yra pateikę prašymą dėl e, vizos. Čia susidurime su duomenų apsaugos aspektais. Šitas uh, projektas dar tik prasidėjo, tačiau jo metu yra bandoma išsiaiškinti biometrinių duomenų rinkimo ir tvarkymo e, aspektus pagal Europo, e, e, vizų informavimo sistemą ir Eurodac sistemą. Taip pat šiuo metu vyksta projektas, kuriuo siekiame išsiaiškinti, e, kaip yra. In the EU, fundamental rights safeguards and remedies. Išmanaus e, sienų valdymo paketo. Ir e, atsižvelgdami į lybę komiteto raginimą ir praėjusiu metu kovo parlamento rezoliuciją dėl stebėsenos programų mes parengėme atitinkamą programą, kurios uždavinys e, išsiaiškinti, ar laikomasi demokratinių procesų, kai yra renkama informacija ir ar nepažengiamas asmens duomenų e, privatumo klausimas. Taigi mūsų darbo programoje yra ir kitas labai svarbus aspektas, tai yra lygybė. E, šiame veiklos e, aspekte mes norime atkreipti dėmesį į lygias teisės nepriklausomai nuo e, tautybės. Komisija yra numačiusi įgyvendinti Romų integracijos programą, pagal kurią yra rekomenduojama užtikrinti didesnę Romų kilmės piliečių įtraukti į sprendimų prieimimo sprendimus, taip pat integracijos E, srityje priimamus sprendimus ir šitas projektas jau prasidės, bus pradėtas gyveninti artimiausiomis savaitėmis. 15 metais mes esame numatę paskelbti teisinę L... So due to publish the results of the second stage LGBTI e, e, padėtį įvertinantį čia ataskaitą. Europos Sąjungos mastu buvo gauta informacija iš daugiau kaip 3000 LGBTI e, e, atstovų, kurie minėjo diskriminaciją, šantažą ir prieš juos e, nukreiptą smurtą. Taigi labai svarbu užtikrinti vienodas sąlygas visuomenėje ir LGBTI atstovams. Kiti mūsų leidiniai ir programos yra nukreiptos į vaikų teisių užtikrinimą. Ir šitie klausimai yra įtraukti su Europos Sąjungos teisėkurų aktus Ir taip pat mes savo programinius veiksmus nukreipėme ir, ir, žmogu, ir vaikų teisių konvencijos uh, nuostatas. Labai svarbu, kad teisminėse procedūrose būtų pasitikima juose ir kad būtų ginamos vaikų teisės teismo procesų metu labai svarbu užtikrinti visų ginčių, ginčio šalių mm, dalyvavimo galimybės teismo procesuose. Šios programos e, rezultatai galbūt padės geriau atsižvelgti į komisijos rengiamo pasiūlymo dėl e, nukentėjusių teisių apsaugos įgyvenimą. Gerbiami parlamento nariai, aš norėčiau e dėl pagrindų reglamento kai kurių aspektų. Pavyzdžiui, FRA reglamente, tai yra ES pagrindinių teisių agentūros reglamente, nėra gali, galimybės atsižvelgti į ES vienos iš agentūrų rekomendacijas. Mes manome, kad fra pateikiama nuomonė dėl teisėkuros e, e, aktų gali būti naudinga ir ypač reikalinga piliečiams. Taip pat reikėtų pažvelgti ir į platesnį ES pagrindinių teisių hartijos nuostatų veikimo kontekstą. Mūsų agentūros valdyba mano, kad siekiant užtikrinti ES žmogaus teisų apsaugą, penkiametėje programoje turi atsispindėti socialinės programos visose mūsų valstybių visuomenėse. Ir būtent čia turėtų atsiskleisti visas Hartijos potencialas. potencialas. Funda, pagrindinių teisių pamatinio dokumento reglamente reikėtų patikslinti kai kurias nuostatas, kurios leistų užtikrinti pagrindinės žmogaus teisės kiekvienam visoje Europos Sąjungoje. Dėkuoju Jums uždėmesi. Now... Ačiū labai. Dabar išklausysime Mortan Kjerum. Jis yra pagrindinių teisų agentūros direktorius. Ir tada mūsų nariai turės galimybę užduoti klausimus. Ir prieš suteikdama žodį Mortenui, norėčiau dar priminti kolegoms vieną dalyką. Tai paskutinė pono Morteno Kjarum prezentacija e, Libė komitete. Jis dirbo direktoriumi nuo 2008 metų ir tikrai norėčiau padėkoti jam už tai, nes vadovavimas pagrindinių teisų agentūrai yra įtin svarbus darbas, sunkus darbas. Ir turiu pasakyti, kad Morten Keram tikrai puikiai sustvarkė su savo darbu, vadovavosi aukštai standartais, tad ačiū. Ačiū Jums visų lybę komiteto narių vardu, Martinai, už Jūsų puikiai atliktą darbą. Tikiuosi, kad ir toliau seksite įvykius toje srityje. Ačiū Jums už viską. Žinau, kad dabar tapsite labai svarbaus ir didžiulio mokslinio tyrimo instituto esančio Švedijoje e, direktoriumi, tad kuo didžiausios profesinės sėkmės, o dabar suteiksiu žodį jums, galėsite pristatyti savo kadencijos išvadas. Be abejo, galite sakyti, ką tik norite. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad visus tuos metus buvo itin malonu palaikyti ryšius su jūsų Libe komitetu. Ir čia visada viravo tokia atvira ir nuoširdi diskusijų atmosfera, tuo itin džiaugiausi. Na, galbūt ne visada viskas vyko taip, kaip aš norėjau, tačiau be abejo parlamentas jau yra tokia institucija. Ir tikiuosi, kad e, ir mano pareigas perimantis žmogus bus sutiktas su tokia pat pagarba jūsų komitete. Ir tikiuosi, kad viskas vyks puikiai. Na ir asmeniškai galiu prisipažinti, kad man buvo tikrai labai džiugu prisidėti prie pagrindinių teisų agentūros kūrimo ir funkcionavimo ir taip pat įvertinti, e, kokią naudą tai teikia kitoms institucijoms, pavyzdžiui, Europos parlamentui ir taip pat pažiūrėti, ką dar agentūra galėtų padaryti, e, bandant padėti jums atliekant jūsų svarbų darbą, kaip būtų galima padėti komisijai, tarybai, valstybėms narėms. Na ir tikrai nuėjome nemažą kelio galą sukūrėme tokią agentūrą, kuri tikrai vykdo savo įgaliojimus ir taip pat bandėme užtikrinti, kad ji turėtų dar didesnį įtaką įvairiose srityse. E, tai buvo paminėta ir 13 metų atliktame išorės vertinime. Na ir dabar trumpai pakalbėsiu apie keletą svarbiausių elementų, kurie buvo sukurti ir kurie buvo pastebėti atliekant išorės vertinimą. Per pastarosius septynerius metus buvo sukurtas tikrai unikalus duomenų rinkinys, kuriame e, galima rasti informaciją apie pagrindinių teisių e, įvairius aspektus ir apie juos tikrai informacijos trūko anksčiau, prieš mums pradedant darbą. Na ir paminėsiu vieną e, konkretų e, pavyzdį. Pavyzdžiui, neapykantos nusikaltimai, apie tai itin mažai žinojome uh, E, prieš tos septynerius ar aštuonerius metus ir buvo atlikta daug įvairių tyrimų. Pavyzdžiui, e, smurtas prieš moteris buvo apklausta 42 tūkstančiai moterų, taip pat LGBT tyrimas buvo atliktas, 93 tūkstančiai respondentų dalyvavo tyrime, taip pat Romų tautybės asmenys buvo apklausti, 80 tūkstančių Romų e, atsakė į pateiktus klausimus, buvo analizuota ir etninių mažumų padėtis, taip pat E, buvo atliktas tyrimas antisemitizmo srityje, e, jo rezultatai buvo paskelbti visai neseniai ir tai suteikė tikrai puikia galimybė pažvelgti į pačią žydų bendruomenės, e, į patį žydų bendruomenės vidų, į jų patirtį, kurią jie išgyvena Europos Sąjungoje. Na ir visi tie atlikti tyrimai sudarė galimybę mums sukurti tikrai didžiulį žinių bagažą, suteikia galimybę pažvelgti į realią situaciją ir tinkamiau nukreipti teisės aktus į tas rytis, kurios kelia daugiausiai problemų. Na ir taip pat paraleliai vyko ir buvo atliekamos įvairios teisinės analizės, tyrimai, buvo e, parengti įvairūs vadovėliai, kurie yra itin populiarūs. E, apie 150 tūkstančių kopijų e, tokių knygelių apie domenų apsaugą, apie prieglopsitį, apie diskriminaciją, apie vaikų teisės ir kitus klausimus buvo išplatinta. Tai yra tokie specialūs e, vadovėliai, kuriuos parengėme kartu su Strasbūro žmogaus teisų teismu ir kitomis institucijomis. Tai tikrai džiaugiuosi bendradarbiavimu ir su Europos taryba šioje srityje. Taip pat Džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad mūsų parengtos ataskaitos taip pat yra vertinamos visų ES institucijų ir džiugu, kad jos yra naudojamos, kad jos yra skaitomos. Ir kalbant apie atliktą išorės vertinimą, buvo mm, apklausta 300 suinteresuotų šalių. Tai yra plėnės visuomenės atstovai, tarybos, komisijos, Europos parlamento nariai. Ir Be abejo, buvo prieita išvados, kad tikrai darome realią įtaką visiems procesams ir be abejo, nepaisant gerų vertinimų, buvo paminėta ir tos rytis, kuriuose dar būtų galima siekti pažangos. Ir kalbant apie teisinės nuomonės, apie galimybę e, realiai įtakoti jūsų procesus, konkrečiai juos įtakoti. Čia mes turime tikrai mm, ne per daugiausiai galių ir kalbant apie parlamento pateiktus prašymus, e, pareikšti savo nuomonę dėl konkrečių teisės aktų. Taip, e, tai mes galime padaryti, tačiau, e, pavyzdžiui, kalbant apie daugumą valstybių narių, nacionalinės žmogaus teisų institucijos gali imtis veiklos ir savo iniciatyvą. Deja, mes tos galimybės neturime, norėtume, kad ji būtų mums suteikta. Na ir kalbant apie mūsų parengtas nuomonės, jos yra naudojamos ir valstybėse narėse, e, jomis remiasi vyriausybės, vertinamos konkrečius teisės aktus, tad tos ataskaitos yra naudojamos ne tik parlamento ar tarybos. Na ir dar vienas e, veiklos baras, kuriame būtų galima siekti tobulėjimo, tai yra mūsų ryšiai su valstybėmis narėmis. Labai svarbu užmėgsti ryšius su suinteresuotomis šalimis ir uh, bandome gerinti tą sąveiką su valstybėmis narėmis ir berots praėjusią savaitę buvo nu, užmėgstas ryšys su nacionaliniais parlamentais ir paprašėme nacionalinių parlamentų e, savanoriškų pagrindų paskirti kontaktinius asmenis, e, e, kurie dirbtų parlamente ir palaikytų ryšius tarp nacionalinių parlamentų ir mūsų agentūros. Na ir mes paprašėme e, visų ES valstybių narių parlamentų paskirti tokius asmenys, dauguma jų sutiko. Na ir praeisą savaitę visi tie kontaktiniai asmenys susitiko vienoje, jie keitėsi nuomonėmis, kalbėjo apie tai, kaip mes galėjome gerinti, galėtume gerinti tą saveikavimą tarpusavyje, kaip jie patys tarpusavyje galėtų padaryti. Taip pat buvo pasidalinta nuomonėmis, kaip būtų galima pasinaudoti FRA E, teikiamomis paslaugomis, rengiamomis ataskaitomis ir taip toliau. Na, o kalbant apie svarbiausius darbus, žinau, kad laiko turiu nedaug, tad paliesiu du ar tris pagrindinius elementus kuriems reikėtų skirti daugiau dėmesio ateityje. Visų pirma, reikėtų bandyti pažvelgti į pagrindinių teisų klausimą kaip į horizontalų į klausimą, nes neretai uh, Manęs yra klausima, kodėl agentūra nebuvo pakviesta į vieną ar kitą svarstymą ar renginį. Ir atsakymas būna toks. Todėl, kad pagrindinės teisės nebuvo įtrauktos į susitikimo darbo tvarkę. Tai buvo kalbama apie prieglopstį, apie vidaus saugumą, apie kitus e, susijusius klausimus, pavyzdžiui, apie vaikus, romų tautybės asmenis. Taip, be abejo, e, jie visi savaime yra tiesiogiai susiję su žmogaus e, teisų klausimais ir būtų gerai, kad būtų žvelgiama į tai kaip į horizontalų į klausimą, e, kuris yra susijęs su daugeliu elementų. Na ir dabar prieinu prie antro elemento vidaus saugumo. Kalbant apie Italijos pirmininkavimą, džiugu, kad jie sugebėjo e, įtraukti tokią naują savoką, tai yra žmogaus teisės e, pritaikytos kiekvienam. Tai be abejo yra susiję ne tik su m, mm, vidaus saugumu, tačiau su visais teisėkurojais e, dokumentų rinkiniais, kad kiekvienu atveju būtų vertinamas tas žmogaus teisės bei poveikis jums. Ir tikiuosi, kad tas žmogaus teisų matmuo e, bus įtrauktas į vis daugiau elementų bei sričių, tačiau kalbant apie požiūrį į šias rytis, svarbiausia vadovautis tuo pažangiu požiūriu. Taip, galbūt mums reikia naujų teisės aktų, tačiau galbūt taip pat reikia ir panalizuoti, kaip mes galėtume dirbti įtraukiai, kaip galėtume kurti tą e, stipresnę socialinę sanglaudą Europoje ir čia norėčiau pakalbėti apie tos duomenys, kuriuos parengė agentūra. Tai sudaro daug geresnį įspūdį apie tuos iššūkius, kurie mūsų laukia. Ir, e, pavyzdžiui, kalbant apie etninį profiliavimą, kurį matome valstybėse narėse, matome, kad etninės mažumos yra profiliuojamos ir neretai e, joms daugiau dėmesio skiria, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, policija ir taip toliau. Na ir grįžtant prie socialinės anglodos klausimo, turiu pasakyti, kad Europą išmaišiau skersai ir išilgai per tuos pastaruosius septynerius metus ir matau, kad čia atsiranda tokių augančio pykčio apraiškų. Taip, ekonominė situacija, taupimo priemonės tikrai privertė žmonės sunerimti ir manau, dabar yra tinkamiausias laikas uh, užtikrinti, kad ekonominės socialinės teisės būtų labiau įtrauktos į mūsų vykdomas politikas. Ir kaip mano kolegė sakė, tikrai liūdna, kad agentūra mm, neturi uh, mandato susijusios, atskiro mandato susijusios su socialinėmis ekonominėmis teisėmis. Taip dirbame su kitais klausimais, tačiau tikrai yra nemažai nepaliestų sričių, ypač kalbant apie kūriamus ir rengiamus teisės aktus. Na ir galutinis elementas, tai yra prieglopšio klausimai. Mums reikia e, daug išsamesnės sistemos ir solidarumo tarp valstybių narių. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, jog institucijų svarba yra nepaneigiama. Labai svarbu, kad jos palaikytų ryšius tarpusavyje, spręsdamos žmogaus teisų klausimus, kad mes visi tarpusavyje sąveikautume, uh, ir siektume tų pačių tikslų. Taip pat norėtume integruoti e, tas pagrindinės teisės, užtikrinti aukštesnį jų apsaugos lygį visoje Europos Sąjungoje, kad būtų kuriama socialinė sanglauda ir tai prie kurios būtent ir prisideda pagrindinės teisės. Be abejo, dar daug galima nuveikti, e, kuriant tą papildomumą, sinergijas, taip pat bandant suvokti skirtingų institucijų įtaką bei vaidmenį, tačiau be abejo žengėme teisingų kelių, jau tikrai nemažai yra nuveikta per pastaruosius keletą metų, tačiau naujasis direktorius, e, kurį tikiuosi sutiksite taip pat draugiškai kaip ir mane, e, tikrai turės nemažai darbo ir E, čia ir norėčiau palinkėti Jums kuo didžiausios sėkmės ateityje. Net nebejoju, kad dar kažkur ir kažkada susitiksime. Ačiū. You deserve that, Morton. It's been a long period. Ačiū, Mortonai, tikrai nusipelnėte tokių e, plojimų ir e, ačiū Jums už jūsų darbą, noriu padėkoti visų lybę komiteto narių vardu. Tad ačiū dar kartą. Turbūt visi norėtume užduoti daug klausimų, tačiau turime vos 20 minučių, laiko nėra daug. Jūs pristatėte keletą svarbiausių elementų ir žvelgiant į jų svarbą pavyzdžiui, apie kovą su terorizmu, apie vidaus saugumo klausimus. Jie yra itin aktualūs ir kontroversiški, nebejoju, kad e, nariai norės jūsų šio beito paklausti, tačiau be abejo e, suteiksiu žodį jiems, suprantu, kad jų šiek tiek pavargome, vyko tikrai intensyvės diskusijos šyrit. Tad kolegos, kas norėtumėte pradėti? Atleiste, galbūt šiek tiek susimaišiau. Turime tikrai ilgą narių sąrašą. Tad dabar suteiksiu žodį poniai Datė. Prašau. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiamas direktoriau, dėkoju už pristatymą, dėkoju aišku ir už tą rimtą darbą, kurį atlikote vadovaudamas šiai agentūrai. Labai gerai, kad priminėte tuos svarbius projektus, kuriuos atlikote, kuriuos ketinate vykdyti, skirtingai negu kai kurie galvoja. Eh, žmogaus teisų klausimas Europoje labai svarbus visoms politinėms eh, partijoms, galbūt partijos uh, E, skirtingai žiūri, kaip tą apsaugą galima užtikrinti, bet tai svarbu visiems. Dabar kalbant apie jūsų 15 metų programą, e, keletą dalykų norėčiau pakomentuoti. Pagrindinių teisių apsauga turi būti e, pilnai garantuojama, tą jūs minėjote. Ir atgal šioje srityje uh, jokių būdų negalime grįžti, net esant ekonominiai kriziai. Jūs minėjote, kad matome daug dar diskriminacijos ir išnaudojimo atvejų. Turime neužmiršti ir saugumo aspekto, kovojant su terorizmu. Jūsų karjera, jūsų patirtis mm, labai svarbios ir labai gerai, kad būtent toks žmogus vadovavo šiai agentūrai. Turime saugoti ir ginti visas teisės, užtikrinti saugumą, nepakenkdami žmonių privačiam gyvenimui. Jūs e, kalbėjote, kaip svarbu Europoje nuosekliai visur ginti žmogaus teisės, kalbėjote mm, apie tai, kaip svarbu sudaryti mm, galimybę visiems reikalui esant gauti galimybę patekti gauti teisinės, mm, teisinės paslaugas. Manau, kad apie ką bekalbėtume, apie kokią sritį bekalbėtume, e, visų jų mm, vieną esminių dalykų sudaro e, pagrindinių teisių apsauga. Dėkui, poniai Dati. Suteiksiu žodį ponui Fernando Aguilar. Dėkui, Klod, dėkui Klodui, e, dėkui Fernando. E, dėkui Majai, Mortenui. Aišku, neturime daug laiko, bet šis klausimas yra labai svarbus ir turime jam skirti dėmesio. Dėkoju už tai, kad pristatėte, kokia yra situacija Europoje, kad atkreipėte dėmesį į tai, kad blogėja teisės, teisų apsauga užtikrinama blogiau, o Europa yra laisvės tėvynė, Taigi turime neišleisti to iš akių. Į mus žiūri visas, pasaulį, e, visas pasaulis. Jūs taip pat minėjote, kad ta krizė ir jos netinkamas valdymas e, atvedė prie mm, to, kad žmonės labai e, vėl, vėl grįžo išnaudojimas ir kitas nederamas elgesys, elgesys su žmonėmis, su darbuotojais, neligybė, homofobija, etninių mažumų teisių pažeidimai, nacionalizmas vėl kyla, antisemitizmas ir taip toliau. Norėčiau pabrėžti šiuos dalykus ir pagrindinių teisių agentūra iš tiesų daug atliko atkreipdama dėmesį į diskriminaciją prietarus. Ir visas kitas tas blogasias pusės. Antisemitizmas kyla atspindintis įvairius elementus visuomenėje, vėl kyla tie senoviniai prietarai prieš žydus, kaip e, samokslo teorijos m, mm, veikėjus e, ieškoma atpirkimo žių, kam būtų galima suversti kai kuriuose ES šalise visą kaltę už blogą ekonominę situaciją, nacionalizmas, kitas e, blogas dalykas, toliau radikalizacija, džihadizmas, kurie bando išsakyti savo poziciją prieš žydus. Ėjimas į sinagogą ar košerinę parduotuvę, kad nužudytum žydus, yra baisu. Skatinimas, neapykantos ir nusikaltimo skatinimas taip pat matomas ir internetinėje aplinkoje taip vadinama kibernetinė neapykanta. Jinai irgi auga. Kalbant apie kibernetinę neapykantą, kalbame apie virtualų reiškinį, bet ta neapykanta yra tikra, kokiam virtualiam pasauliai jinai nebūtų išsakyta. Jinai išsakoma e, slepiant e, tų žmonių e, tikrą identitetą, tie, kas skatina neapykantą, slepia, kas jie tokie yra, bet jų skatinimai neapykantos e, yra realūs. Džihadizme vis daugiau nusivylusių, piktų jaunų žmonių e, dalyvauja. Tai tie žmonės praleidžia naktis internete e, ir pasiduoda tiem neapykantos kurstimam džihadistiniai e, keršymai, taip vadinantiem, e, kerštas taip vadinamiem tiem, kas netaip elgesi pagal jų supratimą, visa tai yra netoleruotini dalykai ir turime veikti. Ir linkiu jum kuo didžiausios sėkmės jūsų agentūros darbe. And my colleague Ulrike Lunacek just whispers. here for hereby. Uh, I think let me start with that. Thank you both. Aš tiesiog norėčiau padėkoti jums abiems už tai, kad jūs labai rimtai žvelgiate į pagrindinių teisių klausimus ir rimtai vertinate tuos uh, pranešimus, kurie rengiami šią temą. 2015 metams jūsų programai numatyti prioritetai mane tiesiog e, stebina ir aš esu labai patenkinta, kad jūs įtraukite ir, pavyzdžiui, asmens duomenų apsaugos klausimą, lygybės klausimą ir jūs, pavyzdžiui, minėjote e, m, auk aukų apsaugos direktyvos nuostatas, kuriuose yra mm, e, įgyvendamas principas, kad negalima diskriminuoti asmens priklausomai nuo tam tikrų e, požymių arba priklausomybės uh, E, vienos ar kitos valstybės pilietybės turėjimo. Ir man atrodo, kad tokios apsaugos nuostatos yra labai svarbios, jos turi būti šioje direktyvoje ir labai svarbu, kad jūs stebite, domitės, kuriuose valstybėse yra suteikiama asmenims e, ginti savo kaip e, nukentėjusiojo teisę. Žinoma, yra įvairiausių galimybių, kaip užtikrinti teisės įgyvendinimo e, procesuose. Žinoma, mes kalbėsime tai, o dabar žodis kolegiai. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkui agentūros atstovom už pristatymą, direktoriui linkiu kuo didžiausios sėkmės naujame darbe. Terorizmas Europos Sąjungos valstybės narės turi veikti, kad apsaugotų savo e, piliečių saugumą ir asmeninės laisvės. Mes Europos parlamente tą giname ir e, siekiame, kad būtų radikalizmo prevencija numatant saugumo priemonės. Pagrindinių teisių agentūra labai daug mum padeda mūsų teisėjų kūros darbę. Norėjau paklausti, ar agentūra jau turi nuomonę dėl naujo mm, parlamento pranešimo, dėl keleivių duomenų įrašo. Tas pranešimas buvo paskelbtas praėjusią savaitę, galbūt jų nebuvo dar pakankamai laiko. Ir taip pat norėčiau paklausti dėl socialinių tinklų kai kurių aspektų. Pirmininkas. Tiesiog kreipiuosi į pranešėjus. Kai jūs atsakinėsite į klausimus, galbūt jūs ir išsakysite kokiu nors rekomendacijų jūsų uh, pasiekėjui, tam, kas perims jūsų um, agentūros vadovo pareigas. Kadangi dabar yra aptariamas ir uh, keliaivių duomenų įrašų reglamentas ir labai rimtai žvelgiama į asmens duomenų apsaugą. Taigi, norėčiau paklausti, koks, kokį vaidmenį matote jūsų agentūrai, kurį jinai galėtų prisiskirti, sprendžiant šiuos labai sudėtingus klausimus. Taigi, kaip jūs vertinate savo galimybės dalyvauti šioje diskusijoje? Mūsų parlamento nariai visą laiką atkreipia dėmesį į svarbiausius tiesiogos aktų aspektus. Vėl norėčiau paklausti, kaip jūs matote tuos pasiūlymus iš savo e, perspektyvos. Sofija Intfeld. Ačiū. Norėčiau padėkoti kolegai Kierum už puikų bendradarbiavimą su parlamentu savo kadencijos metu. Norėčiau paklausti pirmiausia štai ko. Mūsų frakcija pageidautų konkrečių privalomojo pobūdžio teisės aktų, kad būtų užtikrintoma tos pagrindinės teisės praktikoje. Kadangi kai kurios valstybės ne tik nesilaiko pagrindinių žmogaus teisų nuostatų, bet ir jas pažeidžia ir niekada dar nebuvo pasinaudota septintuoju sutarties straipsniu, Komisija kategoriškai atmeta bet kokių naujų teisės priemonių būtinybę ir mano, kad diplomatija, dialogas gali išspręsti visas problemas. Ar jūs manote taip pat, kad diplomatijos ir dialogo keliu galima išspręsti visas problemas? Jeigu aš teisingai supratau, jūs dirbate jau paskutinius mėnesius ir nuo balandžio pirmosios jūs pereisite į kitą veiklos rytį. Todėl aš norėčiau paklausti, kokiamis procedūros yra skiriamas jūsų pasiekėjas, kitas vadovas. Ar jūs esate įsitikinęs, kad iki balandžio pirmosios bus paskirtas vadovas? Ir taip pat norėčiau paklausti, ką jūs tam naujam vadovui rekomenduotumėte. Galbūt šitas paskutinis klausimas yra netoksai svarbus ir nereikėtų laukti atsakymų į jį būtent čia. Šitas klausimas vis tiek buvo iškeltas, tiesiog norėjau atkreipti komiteto dėmesį, kad mus rūpė tas klausimas. Iš tikrųjų, Martinai, neprivalote atsakyti į šį klausimą, kaip ir visus kitus, mes nieko neverčiame jūsų daryti, tiesiog jūs elgitės taip, kaip jums atrodo. Taigi, abu pranešėjai galite atsakyti į klausimus, kurie buvo pateikti, nuspręskite patys, kas į kurį klausimą atsakyt. Iš tikrųjų buvo užsakyta e, įdomių minčių, tiesiog uh, Galbūt iš tų klausimų jūs susidarėte nuomonę, kurią jūs perteiksite ir tam naujam vadovui. Dėkuoju už jūsų labai įdomius, svarbius klausimus ir komentarus. Iš tikrųjų, jie yra svarbus Martinui ir aš uh, esu įsitikinusi, kad po šios diskusijas mes dar pagerinsim, dar pagerinsim savo agentūros veiklą. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti už širtus e, žodžius, kuriais jūs palankiai vertinote mano pateiktą informaciją. Iš tikrųjų, šita kadencija, pusantros kadencijos iš esmės man buvo labai naudinga ir turininga. Iš tikrųjų, jūs išsakėte tam tikrų pasiūlymų, aš juos perduosiu naujajam vadovui. Jūs iškėlėte duomenų apsaugos klausimą apskritai. Klausimus, kurie susijęs su pagrindinėmis teisėmis ir uh, asmens uh, saugumu. Tai yra tarpusavį susiję klausimai po uh, rugsėjo 11 mes jau nebe sieme neatsijėti ir pagrindinių žmogaus teisių, ir e, saugumo klausimų, asmens duomenų, tai visi jie yra susiję taip pat ir su e, asmens duomenų saugumu. Agentūra, žinoma, šių metų pradžioje iki vasaros išanalizuos tuos pasiūlymus, kuriuos pateikė parlamentas ir pamastys, kokių pasiūlymų galima pateikti mūsų valstybių narių e, žvalgybinėms tarnybėms, kad jos įgautomos daugiau galių nepažeistų asmens teisių, žmogaus teisių, tuo labiau, kad įdėgiamos naujos technologijos, sukūriamos naujos galimybės ir būtent šiomis naujomis struktūromis reikėtų uh, domėtis, tuo labiau, kad valstybėse narėse yra kuriamos ne tik tai technologinės struktūros, bet yra numatyti ir alternatyvus ginčių sprendimo e, variantai. Taigi mes turėtume įvertinti situaciją ir tiesiog uh, nemanyti, kad visas problemas išspręsime, kurdami didžiulės duomenų bazės. Bet mes puikiai suprantame, kad reikia stiprinti globalų saugumą. Ekspertai, policijos struktūros turėtų atsižvelgti į tai, kad yra nuolat daroma klaidų kadangi e, e, pateikus asmeninius duomenis kartais galima sulaukti visiškai nepalankių asmenių pasiekmių keliaujant, e, kadangi duomenys yra nepakeičiami, netaisoma ir taip toliau. Taigi visokiausių aspektų, kurie yra sėtini su uh, žmogaus teisėmis ir asmens duomenų apsauga. Agijar, dėkoju Jums už įdomią diskusiją dėl antisemitizmo. Kai mes gauname duomenis, statistinius duomenis, tai e, tada, kad pavyzdžiui žydų bendruomenės respondentai bijosi. 40-50 procentų kai kurių valstybių respondentų teigia, kad jie galvoja apie išvykimą iš šalies dėl nesaugumo ir tai po 2013, prieš 13 metus, prieš įvykius Paryžiuje, Bruselėje ir taip toliau. Taigi mes 16 metais, kitais metais pakartosime šitą apklausą ir bandysime dar kartą išsiaiškinti, kodėl kyla tokia baimė. Taip pat nereikėtų pamiršti, kad ir musulmonų bendruomenėje yra uh, baiminasi, kad jie taip pat, jų bendruomenės nariai, e, e, gali jaustis nesaugus. Šiuo klausimu taip pat esame numatę atlikti tyrimą, tačiau 16 e, metais atlikę tyrimus susijusius su mažumų teisių apsauga galėsime pasakyti ką nors konkretesnio. Koks? Uh, uh, by... Nepykantos uh, skatinimas, internetiniai um, nusikaltimai yra didžiulis iššūkis. Aš jums pritariu. Iš tikrųjų, mes negalime pasiūlyti kokio nors stebuklingo sprendimo, tiesiog turime uh, atsiverti, turime pradėti diskusiją ir, žinoma, aš tik tai galiu patvirtinti, kad šitas klausimas yra mūsų veiklos darbo tvarkėje ir į jį reikia kreipti dėmesį apklausoje dėl antisemitizmo, dėl LGBTI ir dėl e, smurto, kuris kleidžiamas internete konstatavome, kad iš tikrųjų baimė plinta visuomenėse. O pagrindinis uždavinys yra užtikrinti teisės, laisvės, žodžio laisvę, reikštis ir internete. Tačiau kita vertus reikia ieškoti būdų, kaip užkirsti kelią neapykanto ir smurto skleidimui. Žinoma, tai yra mūsų siekis, siekis užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Mes nustebome konstatavę, kad vis dėlto socialinėse e, žiniasklaidos priemonėse išryškėja neigiamas nusistatymas prieš moteris. Taigi jūs galite pasitikėti mumis, mūsų veikla ir žinoma, aš visus, visas jūsų rekomendacijas perduosiu naujajam vadovui. Toliau. Aukų apsaugos direktyva mūsų manimų yra pats svarbiausias teisės aktas, kuris priimtas šioje srityje pastaraisiais metais. Labai svarbu teikti paramą aukoms ir nukentėjusiems ir žinoma, tai nereiškia, kad reikia siekti e, nusikaltėliams trumpesnės e, kalėjimo bausmės, tačiau e, nukentėjusiųjų asmenų apsauga turėtų būti suprantama plačiau. Taigi kartu su komisija reikėtų dar kartą pasikonsultuoti, ką ji yra numačiusi pasiūlyti, perkeliant šitą direktyvą į nacionalinius teisės aktus. Vidaus saugumas ir toliau reikia siekti dalyvauti diskusijose, kurios vyksta vidaus saugumo klausimais. Žinoma, šioje darbo grupėje, taip pat taryboje, vidaus saugumo e, darbo grupėse vyksta diskusija siekti kad mus kvieštų, kvieštų į šių darbo grupių, taip pat į ministrų lygio susitikimus, pavyzdžiui, pirmininkaujant Italijai, kai vyko neformalus vidaus ir teisingumo e, reikalų ministrų susitikimas, mes nebuvome pakviesti arba neįsileisti į salę ir būtent tokius dalykus reikia paminėti. Ką mes galime nuveikti savo apklausomis? Mes galime dar kartą atkreipti dėmesį į vertybės, į laisvės, kurioms iškyla pavojus, galima atkreipti dėmesį į e, etinių mažumų radikalizacija, kuri pastebima pastaruoju metu. Taigi mes galime pateikinėti sudėtingesnius, gilesnius klausimus ir žinoma, mes turime tiesiog ieškoti atsakymus į tuos klausimus, kurių mes norime, kai norime gilesnės, išsamesnės nuomonės dėl PNR. Tai yra e, e, mes negalėjome pareikšti savo e, oficialios nuomonės mes į mus nebus buvo kreiptasi dėl to, tačiau jeigu jūs tai padarysite, jeigu jūs paprašysite oficialiai, tai mes tuomet kolegų vienoje paprašysime, kad jie parengtų tokią nuomonę. Galbūt 15 metais. A binding uh, institution that was for Sophie Infeld. Uh... Dėl Sofie Intvel klausimas dėl demokratijos principų įdėgymo. Šioje srityje mes turėtume siekti naujų teisės aktų, kuriais būtų labiau įtraukiamos agentūros. Aš išgindau tokį pageidavimą ir Alde frakcijoje ir e, kitų susitikimų metu būtent, kad agentūrai buvo suteik, būtų suteikiama daugiau teisės dalyvauti demokratinėse procesuose, kadangi demokratijos srityje mes dar turime daug ką nuveikti. Taigi labai svarbu mums užtikrinti tvarę demokratinę raidą Europos Sąjungoje. Aš, manau, atsakiau į esminius jūsų klausimus ir tikiuosi puikaus bendradarbiavimo su jumis jau man dirbant kitose pareigose. Pirmininkas, ačiū gerbiamam Mortonui Keramui ir Majai Karinai Sakslin, kuo didžiausios profesinės sėkmės ir ačiū, kad atvykote į mūsų šios dienos posėdį. Na, o dabar kolegos liko visai nedaug laiko. Paskutinis darbo tvarkės punktas Atleiskite, ponas Lanersai, kad e, taip įspaudėme jūs į pačią posėdžio pabaigą. Kalbėsime apie Europos viešojo administravimo institucijų įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programą ISA2. Ir e, svarstysime nuomonės projektą, tad suteiksiu žodį e, nuomonės referentui. Tikiuosi galėsite pristatyti savo nuomonę. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Prieš Vieną mėnesį mes jau kalbėjome apie tai, kad e, sąryšis tarp e, piliečių ir verslo atstovų bei institucijų e, tampa vis modernesnis, labiau suskaitmenintas ir taip toliau. Ir be abejo, be abejo, tai teikia tam tikrų privalumų, kalbant apie veiksmingesnį darbo organizavimą, tačiau visas tos skirtingos sistemos turi būti interaktyvios. Sąveikauti tarpusavėje, kad tie žmonės, kurie dirba e, tarp valstybinių mastų, nesusidurtų su jokiomis kliūtimis susijusiamis su mm, skirtingų sistemų sąveika. Kalbant apie e, sąveikos. Mm, Mm, užtikrinimą. E, tai yra susiję ir su duomenų apsaugos klausimais. Ir tikrai svarbu užtikrinti, kad e, duomenų apsauga būtų užtikrinama šioje srityje. Tad pranešime paliečiau ir šį aspektą, tai apima ir mūsų kaip komiteto kompetencijos rytis. Taip pat e, daromos nuorodos į duomenų apsaugą, cituojami bendrijos teisės aktai, kalbama apie pritaikytąją duomenų apsaugą, kitus bendruosius principus. Taip pat kalbama apie e, tai, jog reikėtų keistis gerąją patirtimi duomenų apsaugos rytyje, e, užtikrinti, jog būtų laikomasi taisyklių. Mm, ir Kalbant apie patį pasiūlymą, e, ten buvo straipsnis, kuriame numatomas domenų apsaugos e, elementas visame pasiūlyme. Na ir parengėme naują straipsnį, kuris bus įtrauktas. Tai yra ISA 2 e, programa įpėdinė, nes ISA 1 baigs galioti šių metų pabaigoje ir 16 metus pradėsime su ISA 2 programa. Ir tikiuosi, kad e, Libė komitetas ir toliau skirdėmėsio šiems klausimams, laukiu kolegų reakcijų, pastabų ir tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū, ponai, ponė Lanersai, tikrai trumpai pasisakėte ir mm, ačiū už šį pristatymą. Pirmininkas taip pat dėkoja vertėjams už jų darbą e, ir taip pat norėtume suteikti žodį šešėliniai pranešėjai, poniai Monar, Aldė šešėlinė pranešėja. Manau, kad man užteks mažiau nei vienos minutės. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, jog mes džiaugiamės tuo faktu, kad komisija e, toliau e, rengia šią programą ir jeigu norime pasiekti pažangos, labai svarbu e, užtikrinti veiksmingumą ir pagrindinių teisių hartijos nuostatų laikymasi. Kalbant apie elektroninę valdyseną ir elektroninę administraciją, tai niekada ne, tai niekada nebus naudinga Europos piliečiams, jeigu jie paprasčiausiai nepasitikės sistema. Būtent dėl tos priežasties domenų apsauga yra pagrindinis elementas. Ir kalbant apie parengtą nuomonės projektą, norėčiau padėkoti e, kolegai pranešėjui už jo atliktą darbą ir galbūt mūsų pozicija tokia gana baukšti šiuo metu kol kas, nedrasi, tačiau manau dar galima ir toliau bendradarbiauti e, ir be abejo pateiksime ir savo pasiūlymą. Ačiū. Pirmininkas, na, per daug e, baukšti pozicija, įdomu. E, norėčiau pamatyti, kaip atrodo jūsų bendradarbiavimas. Dabar suteiksiu dar vieną minutę kitam mūsų nariui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasisakysiu ponios Tali vardu, ji yra socialdemokratų frakcijos šešėlinė pranešė ir jį paprašė perskaityti jos pranešimą. Ji norėtų be abejo padėkoti pranešėjui už tai, kad atsižvelgtai tiek daug socialdemokratų frakcijos pateiktų pasiūlymų, tiek ir šiame komitete, e, e, tiek ir įsadų e, klausime išsakytų pasiūlymų. Taip, tikrai gerai parengtas pasiūlymas, tačiau tikrai dar reikia daug nuveikti duomenų apsaugos rytyje, kad būtų e, pašalintos visos nereikalingos kliūtis ir spragos. Ir Taip pat pranešėjas kalba apie tai, kad reikėtų keisti tam tikras formuluotės, terminus, kad būtų užtikrinta piliečių duomenų apsauga. Tikrai galime pagirti tokį pranešėjo bandymą. Taip pat kalbėti apie įgyvendinimą, stebėseną. Tai yra taip pat pozityvus pranešimo elementai, tačiau norėtume matyti daugiau dėmesio e, skiriamo duomenų, asmens duomenų apsaugai. Taip pat e, tarptautiniam bendradarbiavimui, kad būtų užtikrinta jo bendradarbiavimas su trečiosiamis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis atitiktų duomenų apsaugos taisyklės kurios bus parengtos, nes be tokių garantijų valstybės e, greičiausiai įgyvendins taisyklės netinkamai, kalbant apie ES piliečių domenų apsaugą, naudojantis ISA 2 programą. Taip pat, baigdama, e, ji teigia, jog tikimasi greito domenų apsaugos e, domenų rinkinio patvirtinimo ir Tikimasi, kad bus užtikrintas tikras domenų apsaugos įgyvendinimas, realus įgyvendinimas ir sukurta reikalinga bazė. Pirmininkas, ačiū labai. Komisijos ir tarybos atstovai panašu pasisakyti nenori. Tikrai nenori. Be abejo, visą tai nereiškia, kad tarpusavio sąveikumas nėra toks e, svarbus klausimas, kaip kiti šiandieną aptartieji. Labai atsiprašau, e, kad šiek tiek užtėsėme savo darbo tvarkę. Pone Lanersai, jau antrą kartą jūs taip nuskriūdžiame, tad tikrai primkite mano atsiprašymą. Norėčiau priminti, kad e, pakeitimus galite teikti iki kovo 13 dienos. Dabar stebiu komisijos atstovus panašu iš kūno kalbos, galiu spėti, kad tai komisijos atstovas nori kažką pasakyti. Arba turbūt tada jau apkalbėsite mane už nugaros ir sakysite, kad žodžių jums nesuteikiu. Tad 30 sekundžių komisijai. Ačiū labai visų pirma, norėtume padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą ir parengtą pranešimą. Ir kalbant apie ankstesnę programą, E, buvo atsižvelgta į sąjungos teisės aktus ir domenų apsaugos teisės aktus ir kalbant apie domen, pritaikytąją domenų apsaugą e, bei sprendimų įgyvendinimą. Mes raginame valstybės narės naudotis nacionaliniais domenų apsaugos teisės aktais, taip pat taikyti visus kitus teisės aktus, kurie apsaugo piliečių teisės. Tačiau kalbant apie ISA programą, mes atsižvelgėme į domenų teisės aktus, kalbant apie programos įgyvendinimą ir vykdymą. Ačiū. Ačiū labai, sako pirmininkas. Džiugu, kad e, išsakėte savo pastabą. Dėkui Jums už tai. Ačiū komisijos atstovui. Pone Laners, ar norėtumėte dar kažką pridurti? Kaip jau minėjau, pakeitimų pateikimo terminas yra kovo 13. Ar yra daugiau pastabų? Kita kartą susitiksime jau artimiausių metų ir nebejotinai jūsų klausimą įtrauksime kaip pirmą ar antrą darbo tvarkės punktą. Tada ačiū kolegoms, ačiū nariams, šėliniams pranešėjams, visiems. Geros dienos.